Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Wir beginnen. Sie haben ein Mėly kolegos, pradėkime posėdį, jums išdalinta darbo tvarkė. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra jos patvirtinimas. Ar turėtumėte pasiūlymų Dėl darbo tvarkės pakeitimo pasiūlymų negirdžiu, tai reiškia, kad darbo tvarkę laikome patvirtinta. Antrasis darbo tvarkės klausimas, pirmininko pranešimai. Vienas įprastas pranešimas yra toks, kad mūsų posėdis tiesiogiai transliuojamas internetu, taigi turėtumėte atitinkamai elgtis ir kalbėti taip, kad vertėjai sugebėtų išversti. Taip pat jums yra išdalintas e, mūsų laiškų sąrašas, jeigu norėtumėte, kuriuos gavo komitetas, jeigu norėtumėte išsamiau su jais susipažinti, kreipkitės į sekretariatą. Dar vyksta Nuo rugsėjo 16 iki 22 9 darybų raundas dėl aplinkos saugos ir e, prekybos, taip pat 10 darybininkų sustikimas numatytas dar iki konferencijos, kuri vyks Nairobije, prieš oficialiai pradedant posėdį noriu Jums dar kartą priminti, tą jau dariau elektroniniu būdu, kad e, mūsų komiteto gera bičiulė Lena Ik prieš dešimt dienų iškeliavo Napilin. Rugsėjo 10 dieną daugelis jūsų gerai pažinojote Lena Ik. Ir aš Asmeniškai esu labai nuliūdintas šios e, baisios žinios. Pirmiausia dėl to, kad jai buvo tik 28 metai. Nu, kad jie išliks visų mūsų atmintyje, taip pat kaip ir jos puikus darbas. Ačiū, kad išklausėte šitos informacijos. Dabar trečiasis darbo atvarkės klausimas, tai yra praėjusiu posėdžio protokolo patvirtinimas. Jokių pastabų dėl protokolo negavau, jeigu iki posėdžio pabaigos nei vienas ar nei viena iš jūsų nepareikš kokiu nors pastabų, tai įprasta tvarka laikysime protokolą patvirtintų, o dabar perkime prie ketvirto darbo atvarkės klausimo ir džiaugiuosi, kad su mumis salėje yra prekybos generalinio direktorato generalinis direktorius ir mes kartu su juo galėsime apsvarstyti pasiūlymą dėl naujos investicijų apsaugos sistemos prekybos sutartyse, ypač transatlantinėje prekybos ir investicijų partnerystės e, sutartyje. Taigi dabar jam steiksiu žodį tam, kad jis galėtų išsameu pristatyti mūsų svarstysimą klausimą. Prašau. Ačiū. E. Ačiū pirmininkė. Labai malonu vėl šiame komitete pristatyti JAV pasiūlymą dėl investuotojų apsaugos ir invest, dėl investicijų kils, kilusių ginčių sprendimo procedūros. Komisarė Malstrom pati norėjo atvykti į posėdį, bet šiuo metu dėja ir šiandien rytoj lankosi Junktinėse Amerikos valstijose, kur yra planuojamos diskusijos ir įsivaizduoju, kad ji ten irgi papasakos, kodėl mes vienai par kitaip renkamės šiuose dėrybose. Šio, Pirmininkė, pirmiausia, dėl paties proceso. Tai yra beprecedentinė situacija, nes kol kas oficialaus teksto neturime. Čia yra tiesiog komisijos parengtas projektas, mes jį perdavėme tarybai tuo pat metu, kai perdavėme ir parlamentui. Ir mes kartu su taryba pradėsime įprastinės diskusijas, kol galiausiai bus parengtas galutinis pasiūlymas, kurį pateiks ES dėrybose su JAV. Kartais šis komitetas irgi įsitraukia į diskusijas, aptariant įvairius pasiūlymus. Kol kas tai nepasitaikė labai dažnai, bet žinoma, šis atvejis yra labai ypatingas, nes čia kalba eina apie labai nepaprastai reikšmingą dalyką, kur reikalingos neįlinės diskusijos. Taigi mes tikimės išsamių diskusijų ir šiandien mano tikslas yra tiesiog pristatyti jums e, tai ir atsakyti jūsų turimus klausimus, kiek man pavyks tą padaryti ir galbūt e, į kitus klausimus atsakyti vėliau, kuo galima greičiau, kai tik tai tuos atsakymus turėsiu. Na ir po to žiūrėsime, kaip toliau klostysis diskusijos. Komisija taip pat ėmėsi beprecedentinių žingsnių tam, kad šis projektas būtų viešai paskelbtas. Paprastai Mes viešai neskelbėme projektų, kaip žinote, skelbėme pasiūlymus, tuos pasiūlymus, kuriuos pateikėme dėrybose. Tačiau šiuo konkrečiu atveju dėl mano anksčiau paminėtų priežasčių mes nusprendėme, kad nebūtų tinkama laukti ilgiau ir dėl to iškart ir paskelbėme tą pirmąjį projektą. Pirmininkė, maždaug pusantrų metų aptarinėjome šį klausimą. Čia bandome įgyvendinti komisarės Malstrom įsipareigojimus, kurių ji ėmėsi kadencijos pradžioje klausimuose, kad tip sutartis bus proga iš esmės reformuoti investicijų apsaugą ir investicijų ginčių sprendimo mechanizmą. Mes žinome, kad diskusijos buvo labai intensyvios, puikiai tai prisimenu. Tačiau tapo visiškai aišku, kad nesvarbu, kurią pusę palaikytumėte, vis tiek akivaizdu, kad piliečiai labai nepasitikėjo arbitražo sistema, sistema, kuri yra susijusi su komerciniu arbitražu. Ir tai buvo aiškus signalas ir šis parlamentas, mano manimu, labai aiškiai tą piliečių norą įvertino, kad reikia labiau jurisdikcinės sistemos sprendžiant su investicijomis susijusius ginčius. Ir mes gegužės mėnesį pateikėme koncepciją, kuri irgi buvo aptarta šiame komitete. Tas tekstas gan atidžiai atspindi tą dokumento struktūrą ir čia yra keli svarbiausi elementai. Pirmiausia, investicijų apsauga Ir tai tuo užbaigiamas tas darbas, kuris buvo pradėtas komisijos dar prieš Lisabono sutartį, kad investicijų apsaugos standartai būtų aiškus, gerai apibriežti, realūs, veiksnus, kad e, dėl jų būtų galima apsispręsti teisme ir kad nebūtų pažeista vyriausybės teisė reglamentuoti viešo intereso tikslais. Antras dalykas, kaip jau minėjau, buvo bandymas pereiti prie sistemos, kuri buvo neprimtina privataus teisingumo sistema, prie viešo teisingumo sistemos, sistemos, kur ginčiai būtų sprendžiami profesionalių teisėjų institucijos, kuri turėtų visus reikiamus bruožus ir užtikrintų pasitikėjimą, piliečių pasitikėjimą bešališkumu, kompetenciją ir galimybę priimti tinkamą sprendimą. Nestebina ir tai, kad būtent reikal, tokius reikalavimus išdėstė ir parlamentas savo rezoliucijoje dėl TTIP šiuo konkrečiu klausimu. Būtent apsaugos standartai turi būti teisiškai aiškiai apibriežti, užtikrinti aiškiai vyriausybės teisę primti įstatymus ir taip pat sukurti naują ginčių sprendimo sistemos sistemą, kur būtų pakankamai skaidrumo, kur nepriklausomi profesionalūs viešai skiriami teisėjai veiktų tome procese, kuris būtų primtinas visuomeniai ir taip pat numatant galimybę teikti apeliacijas ištaisant fakto ar įstatymų klaidas. Dabar norėčiau detaliau papasakoti, kaip mes tą, pada tą padarėme pagrindinis elementas, kuris yra visiškai naujas šiame pasiūlyme, kalbant apie investicijų apsaugą, yra naujasis straipsnis, kur kalbama apie teisę priimti įstatymus. Tai yra investicijų ir reguliavimo priemonių straipsnis, kur būtent yra užtikrinama ir išsaugoma teisė vyriausybei reglamentuoti. Taip pat e, toje nuostatoje aiškiai yra pasakyta, kad investicijų apsaugos nuostatos nestabdo vyriausybės, neužkersta kelio vyriausybei keisti įstatymus, netgi jeigu tie įstatymai neigiamai paveiks investuotojų galimybės gauti pelną. Čia tos nestabilizavimo toksai straipsnis. Čia viešose diskusijose buvo išreikštas pagidavimas paaiškinti tą nuostatą. Ir čia kalba eina taip pat ir apie netiesioginę apsaugą. Ir mes žengėme dar vieną žingsnį, uh, ir daugiau jau ne, nieko nedarėme su pačiais standartais, o vietoj to pateikėme iš karto atitinkamą paaiškinimą pagrindinėme straipsnėje ir jis dabar taikomas visiems apsaugos standartams. Dar vienas elementas yra susijęs su investicinių ginčių sprendimo procedūra. Pagal mūsų pasiūlymą, tai tip sutartie, tai bus investicinių teismų sistema, kurį sudarys pirmos instancijos tribunolas. 15 jame dirbs teisėjų, o apeliacinėme tribunole šeši nuolatiniai teisėjai visi bus skiriami viešai. Investicijų tribunole tie 15 teisėjų bus bendrai skiriami JAV ir ES vyriausybių. Jie dirbs šešerius metus ir jie bus vieninteliai teisėjai, kurie turės teisę spręsti bylas pagal taip dėl investicinių ginčių. Ir penki teisėjai bus ES piliečiai, penki JAF piliečiai ir penki trečių šalių piliečiai. Kiekviena šalis atrinks teisėjus savo pilietybės teisėjus ir mes patys nuspręsime, pagal kokią procedūrą bus atrenkami tie teisėjai. Dėl trečių šalių piliečių reiks dar aptarti tą dalyką su JAF partneriais ir susitarti dėl atrankos procedūros. Čia yra netaip sudėtinga, nei atrodytų, kaip atrodytų, nes yra tokių procedūrų įvairiose tarptautinėse jurisdikcijose ir taip pat PPO institucijose yra atitinkamos atrankos procedūros. Ir mes su JAF buvome patys aktyviausi veikėjai, taigi tikrai bendradarbiavome, esame bendradarbiavome gal, gan daug su Junktinėmis Amerikos valstijomis, skiriant ir atrenkant tokius, tokių profesijų atstovus. Teisėjai turės aukštas techninės, teisinės kvalifikacijas atitink, ir atitiks tokius reikalavimus, kurie, kurie keliami teisėjams tarptautinėse teismuose. Ginčiai pagal tai tip sutartį bus skirstomi atsitiktinė tvarka trys teisėjai kiekvieno ginčio atveju bus skiriami, vienas iš ES, vienas iš JAV ir trečiasis iš trečiosios šalies. Ir atrankos procedūra irgi bus atsitiktinė. Tribunolo pirmininkas, kuris turės būti nei ES, nei JAV pilietis, vaidins svarbu vaidmenį valdant pačią sistemą ir, kaip ir daugelį teismų sistemų, irgi atsitiknė tvarka, matyt, bus e, skirstomas e, darbo krūvis teisėjams. Tai yra radikali naujovė, lyginant su ta sistema, kur šalys pačios pasirinkdavo tris teisėjus e, ginčui išspręsti. Ir daugeliu atveju jie netiesiogiai rinkdavo trečiai teisėją, nes tie du atrinkti teisėjai nuspręsdavo, turėdavo primti sprendimą dėl trečiojo teisėjo. Šiuo atveju nei viena iš šalių neturės įtakos tam, kuris teisėjas svarstys kurią bylą. Toliau dėl nepriklausomumo, teisėjų nepriklausomumo, aišku, toks klausimas irgi kyla ir pirmasis žingsnis šią linkme yra atlyginimų sistemos keitimas. Tie teisėjai negaus atlyginimo iš sutarties šalių, ginčio šalių, jie gaus atlyginimus iš TTIP sutarties šalių, JAF ir ES. Ir ta sistema, kurią mes parinkome dėl pačiau, pat, paties investicijų tribunolo yra ta sistema, kuria, kur egzistuoja ir kitose sistemose, PPO sistemoje. Ir teisėjas kas mėnesį gaus atlyginimą ir gali būti iškviestas bet kada, o po to dar papildomi priedai priklausys nuo to, kiek realiai jis atliks darbo, kiek spręs ginčių, kiek truks kiekvienas ginčas, ginčio svarstymas bet bet kuriuo atveju tai bus e, dviejų šalių valstybinių institucijų mokamas atlyginimas ir nebus jokių paskatų teisėjams e, didinti tuos ginčius, ar, da, nes e, per savo skirimo laikotarpį jie neturės teisės dirbti kaip teis, advokatai ar, ar, ar kiti teis, teisės specialistai ginčių sprendimo procedūrose. Kalbant dabar apie apeliacinį tribunolą, čia mes numatome šešis narius, vėlgi tas pats mechanizmas taikomas du iš ES, du iš JAV, e du iš trečiųjų šalių. Vėlgi labai panaši atsitiknės atrankos sistema, trys yra parenkami apeliacinio tribunolo nariai, kurie svarstys konkrečią, konkrečią bylą. Ta pati sistema vėlgi pritaikoma, kai jiems atlyginimus moka valstybinės institucijos, dėl etikos, bešališkumo, nešališkumo teisėjų ir taip pat e, tiesiog nepriklausomumo. Mes jau dėl CETOS, e, dėrėjo, CETOS sutarties rėmose dėrėjomės dėl Elksenos kodekso, kodekso kuris vėlgi, kurį įkvėpia tartautinė advokatų asociacija. Dabar tai tampa privaloma teisėjams ir apeliacinio tribunolo nariams. kodekso įgyvendinimas jau nebus patikėtas patiems teisėjams, bus ir tribunolo pirmininkas, ir apeliacinio tribunolo pirmininkas įtrauktas į procedūrą, bet iš principo dar pasitelksime trečiąją šalį. Čia yra įvairių variantų, čia galėtų būti ir nuolatinio arbitražo teismo pirmininkas, galėtų būti ir Viksit generalinis sekretorius, tai galėtų būti ir kita tartutinė institucija, kuri turi jurisdikcinius įgaliojimus ir reputaciją galinčiai tikinti, kad bešališkai bus pritaikytas ir gyvenimas šis Elksenos kodeksas. Taip pat yra nuostata dėl ginčių finansavimo, ginčių sprendimo finansavimo. Čia vienas buvo keliamas klausimas, kaip trečiosios šalys finansuos ginčą mainais už dalį kompensacijos, tai yra privatų susitarimas ir mes negalime jo uždrausti, bet tas susitarimas turi būti skaidrus. Turime pasirūpinti, kad visi žinotų ir kad tribunolas žinotų ir atsižvelgtų į tai, kad egzistuoja trečios šalies finansavimo galimybė, interpretuojant e, tokias nuostatas. Ir dar vienas klausimas, kuris yra keliamas dėl šios sistemos, būtent jos e, kaštų ir kompleksiškumo klausimas. Mes padarėme tokius pradinius paskaičiavimus. Aišku, kokiu tai konkrečių dar skaičių neturime, bet remintis tuo, ką mes žinome iš ankstesnių ginčių ir taip pat atsižvelgiant į patirtį, kai yra e, apmokama PPO atitinkama institucija, mes įvertinome, kad ES TTIP tribunolas kainuos pusantro milijono eurų tokia suma atrodo gan racionali. Turint omenyje tai, ko mes pasieksime, kiek užsitikrinsime ginčių sprendimo procedūros patikimumo, kai tuo, tai, tuo tarpu kalba čia eitų apie kur kas didesnės sumas. Dabar kaip Ar neatsitiks taip, kad tų mechanizmų atsiras daugiau, taip, tai yra problema ir diskusijose buvo išsakytos, išsakytos abejonės, kad dvi šalės institucijos bus atsakingos už e, daugia šalis institucijos bus atsakingos už ginčių sprendimą, bet jeigu yra daugia šalis institucijas, reikalingas daugia šalis konsensusas. Ir mes nedelsiant pradėsime panašia, kreiptis, pradėti procedūrą ir kreiptis į, nauja, į panašias valstybės dėl daugia šalių institucijų ir daugia šalio konsensuso ir pasiūlyme jūs taip pat pamatysite, kad yra numatomos perinamo laikotarpio nuostatos būtent kai daugia šalė institucija atsiranda, turi būti perdodamos kompetencijos iš dvišalės sistemos daugia šaliai sistemai. Ir dar, pirmininkė, kiek tai naudinga pačiam investuotojui ir kaip investuotojas vertins tokią sistemą. Mes e, diskusijose išklausėme susirūpinimo dėl to, kad kompleksiškumas didžiulis, kad sistema kompleksiška, kad kaštai e, nemenki ir kad trukmė gali, užtrukt, kad trukmė gali būti gan ilga. Mes e, sakome, kad kompleksiškumo problemą iš dalies šiek tiek išsprendžia apeliacinio teismo buvimas ir dabar apeliacijų sistemos solidumas užtikrins e, atitinkamą galimybę išvengti, išvengti kompleksiškumo. Ir aišku, mes e, norime užtikrinti tinkamą pusiausvyrą ir procedūros įvairiais etapais yra numatomi terminai. Ir jeigu palygintumėme tuos terminus su vidutinė bylos svarstymo trukme, pagal dabartinę sistemą matysime, kad situacija nėra tokia prasta kaštus bandome apriboti, sumažinant paties ginčios svarstymo kaštus ir perdavimo kitai instancijai kaštai ne, nebus priskirti e, ginčio šaliai. Jeigu bus pralaimima, tuomet kita šalis turės sumokėti e, nagrinėjimo kaštus, bylos kaštus ir tai yra tam tikra atgrasos priemonė. E, Yra ir taip pat kitų elementų bandymas užtikrinti kompensaciją už nepatogumą investuotojui, bet nepamirškime, kad tokiu būdu atkursime pasitikėjimą ginčių sprendimo mechanizmu ir tokiu būdu užtikrinsime, kad ES investuotojai JAV nebus mažiau apsaugoti nei investuotojai iš trečiųjų šalių, kur yra tradicinės investicinių sutartys su tradicinė ginčių sprendimo mechanizmo sistema. Ir taip pat bus užtikrinamos bazinės garantijos, kurios yra panašios į tas, kurias mes suteikėme užsienio investuotojams Europoje pagal savo įstatymus ir sutartis. Ir taip pat ginčių sprendimo kokybė turėtų gan smarkiai išaukti. Taigi galiausiai mes irgi tikimės, kad tai bus neblogas signalas pritraukiant investicijas į Europą, kad užsienio investuotojai gautų papildomas garantijas, rodančias, kad Europoje su jais bus elgiamasi pagal įstatymus. Nei neblogiau jie bus apsaugoti, nei Europos investuotojai. Taigi tiek, pirmininkė, aš mielai atsakysiu į klausimus ir, kaip sakiau, kol kas, na, gerai esu susipažinęs su šiuo pasiūlymu, bet dažnai mane nustebina klausimai, taigi suteikti man galimybę atsakyti kai kurios klausimus vėliau, jeigu nepavyks to padaryti iš karto. Dėkoju. Dabar pirmiausia, steiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, o po to leisiu kalbėti kitiems komiteto nariams. Taigi, Pone Romolt dabar pavaduoja ponę Saifį, tai aš suteiksiu žodį. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Petričiau, už jūsų e, prezentaciją. Kaip ir sakėte, mes norime, kad ISDS mechanizmą pakeistų sistema, kuri e, užtikrintų valstybių teisės, taip pat e, sistema, kuri užtikrintų skaidrumą ir apimtų ir apeliacijos galimybę. Atrodo, kad nuos pasiūlymas eina tinkama kryptimi, tačiau mes išliekame e, e, atidus ir žiūrėsime, kaip toliau vyks darybos. Mums reikia, reikia kad, viešosios, e, kad egzotų viešosios teisenos sistema ir kad, ne, kad privačios teisenos sistema ne, netaptų kliūtimi turiu kai kurių klausimų apie šią naująją sistemą. Kaip reagavo šalis partnerės, su kuriamis dabar e, deramės į šį pasiūlymą? Ar jos yra pasirengę e, ją patvirtinti ir ar jūs jau oficialiai ar neoficialiai pradėjote diskusijas to klausimo su JAV? Kitas klausimas. Ar galėtumėte papasakoti, uh, kokios paramos gali tikėtis MVE, kuomet jos jums naudos šią naują sistemą, ar nu, yra numatoma teisinė pagalba. Dar vienas klausimas. Komisija akcentuoja, kad naujoji e, sistema užkardys kelią piknaudžiavimui. Gal galite konkrečiai tai paaiškinti ir kokiu pagrindu, kokiu kriteriju remiantis bus nustatyta, kad yra piknaudžiaujama sistema. Taip pat e, Taip pat kaip su tarptautiniais arbitražo teismais. Ačiū. Labai ačiū. Aš kaip pranešėjas dabar pats savo suteiksiu žodį. Buvau šiek tiek nustebęs ir taip pat nudžiugęs po to, kai komisija parlamento rezoliuciją taip rimtai įvertino ir įgyvendino perkelė jos nuostatas Čia buvo minėti svarbus aspektai susijęs su procedūra, su būtinybė paskirti nepriklausomus teisėjus arbitražo teisme, kuriuos e, negalėtų paskirti pačios ginčio šalis, taip pat e, apeliacinio teismo galimybė užtikrins daug didesnį skaidrumą. Taip pat yra labai svarbu, kad e, yra užtikrinama antrojo straipsnio, antrosios dalies antrajame straipsnėje teisė reglamentuoti. Ir ypač svarbu pabrėžti, kad e, kai kurie teisėkuros pokyčiai, dėl kurių buvo labai skundžiamasi dideliu mastu. Antrosios dalies antras straipsnio <clears throat> nuostatose yra akivaizdžiai e, apie tai kalbama, tai yra pats svarbiausias principas. Taip pat aiškiai dabar yra apibrėžtos e, teismų sprendimų apskundimo procedūros ir tvarka. Antrosios dalies trečiajame straipsnėje, kurio nuostatomis bus e, apribojama galimybė e, diskriminuoti arba taikyti diskriminuojamą praktiką. Taip pat e, atitinkamoje kitoje dalyje yra užkertamas kelias tam tikroms piknaudžiavimo galimybėms ir tam yra nubrėžiamas aiškios ribos, taigi komisija šio pasiūlymo žengia labai rimtą žingsnį į priekį. Taip pat e, dar kai kurie kiti aspektai, kaip pavyzdžiui neprimtinų skundų atmetimas, e, bilinėjimosi išlaidos ir e, kiti aspektai yra tinkamai reglamentuojami Taigi man kyla klausimas, kaip e, reikės įgyvendinti šios teismo sprendimus, kadangi teisma, e, sistema yra visiškai nauja. Apie tai dar reikės kalbėti. Na ir kitas aspektas. Komisijos parengtame dokumente, kalbant apie tarpusio santykius su valstybių narių teisės sistemomis, tai buvo dvi galimybės e, pasiūlytos. Viena iš galimybių e, yra pasirinkus vieną teismo teisinį kelią, jau nebegalima būtų nuo jo nukrypti. Na ir taip pat buvo siūloma kita sistema Galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl ji buvo pasirinkta. Šiame dokumente išvelgiu labai daug teigiamų aspektų, tačiau nemačiau ne vienos nuostatos susijusios su investuotojų įsipareigojimais. Aš manau, kad investuotojų teisės yra vienas dalykas, tačiau įsipareigojimas laikytis 2011 metų ABPO gairių taip pat turėjo atsispindėti šiame dokumente, taigi tokios buvo mano pastabos, dabar ėmai žodis. Um, Ačiū. Noriu padėkoti, kad atėjote pas mus pristatyti naująją sistemą ir pakalbėti apie tai, kaip ji veiks. taip pat noriu paklausti, kaip vyksta dėrybos su valstybėmis, su kuriamis deratės ir su kuriamis planuojate dėrytis ir kokia jūsų nuomonė apie šią teismų sistemą. Taip pat man rūpi, kur ta sistema, kaip ta sistema įsipaišys į ES teisinę sistemą, kokia bus to teismo hierarchija ir kaip ES e, teisena pasisumė šio klausimu. Taip pat, kaip procesas vyks, kaip vyks teisėjų atranka, atžiūrint į tai, kad jų bus tik penki atstovaujantis visą ES, kaip vyks jų atranka ir kaip užtikrinsite, kad jie turėtų reikalingo išmanimo ir išmanytų visų ES skirtingų teisinių sistemų skirtumus, nes netgi Junktinė karalystė, pavyzdžiui, visoje dvi teisės sistemos e, Anglijos ir Škotijos. Kaip visa tai bus suderinta? Mačiau, kad e, jiems numatoma mokėti apie 2000 eurų per mėnesį, jie bus žemiausiai apmokami teisėjai pasaulyje. Kaip jūs užtikrinsite, kad e, išlaidos neauks, jūs minėjote pusantro milijono, kaip užtikrinsite, kad ta suma nesikeistų? Taip pat, kai atrodo, kad vyks komitetas, kuris bus atsakingas už teisėjus ir turės galės didinti teisėjų skaičių trimis teisėjais reguliariai. Tačiau atrodo, kad tas teismas, ta, ta te, te, teismo nauja teismo institucija bus labai brangi. Ačiū. Marytė. Ačiū. Ačiū už tai, kad pristatėte Europos komisijos pasiūlymą, jo parlamentas prašė Džiaugiuosi, kad jis parengtas prioritetinė tvarka, nes parlamente visų partijų atstovai yra išreiškę susirūpinimą dėl ISDS sistemos, kur yra įtraukta į 3000 dvišalių sutarčių visame pasaulyje ir kad ji neužtikrina ne, bešališkumo, skaidrumo ir nu, egzistuoja įdinga apeliacijos sistema. E, jūsų planuose visą tai atspindėta ir jūs sakote, kad tai, taip turėtų atsirasti daugia šalinoje, daugia šalė sistema. Aš tikiuosi, kad tas momentas netoli. Ir pritariu kolegoms, e, kurie nori sužinoti, kiek valstybių, e, kurie derasi su ES su komisija pritarė šiai sistemai ir kokia, koks buvo tarybos atsakas, ar valstybės narės aktyviai e, palaikys e, šią reformuotą sistemą. Ir noriu paklausti, kaip dabar galiojančios dvišalės sutartys, kurios apima nuostatas dėl jau pasenusios ISDS procedūros, e, bus įtrauktos į šį pasiūlymą. Ar yra siekis E, įtraukti tas šalis į šią naują daugia šalę sistemą, kuri kuriama ir kaip išvengsite, kad nesirasų nauja e, sistema ir palankiausio savo teismo ieškojimas. Kitaip sakant, kai šalis, ginčio šalis iš ES valstybės narės, kuri yra pasirašęs dvi šalės sutartį su trečiaja valstybė, e, turės galimybę rinktis, ar jie nori, kad ginčas būtų svarstamas pagal daugia šalę ar pagal dvišalę sistemą. Na, tai galbūt klausimas, kuris bus sprendžiamas ateityje, bet įdomu sužinoti, ką komisija apie tai mano dabar. Kadangi tai daroma derantis dėl TTIP, ką JAF prekybos klausimo atstovas arba kokie yra JAF administracijos komentarai dėl šio AS pasiūlymo. Čia vyksta aktyvios diskusijos, nebejoju, kad jie tas diskusijas seka, bet aš norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Ir taip pat kokia mm, buvo kanadiečių reakcija, ar sulaukite jų atsakymo. Numatytas biudžetas, kurį minėjote, e, numatantis šį e, nuolatos prieinamą, čia tai, tai atmetos prieinamą teismų struktūrą, kurią galima pasišaukti telefonu. Tikiuosi, kad to neprireiks. Teisėjai, kuriems galima paskambinti, paprašyti jų pagalbos, yra veiksmingiausi. Tačiau kas dengs išlaidas valstybės narės? Ar tas biudžetas, mėtė biudžetą, kuris yra mažesnis nei tuo atveju, jei reiktų nuolatinė teisinė struktūra, bet iš kur ateis lėšos? Kokios teisės temos pagrindų dirbs teisėjai, ar, ar tai bus dar nagrinėjama derantis dėl TTIP. Ir taip pat turiu klausimą apie praktinius dalykus, kur bus to teismo būstinė, ar tai bus keliaujantis teismas. Ačiū. Ačiū. Sulaukiau kelių uh, Europos miestų pasiūlymų, kurie siūlėsi tapti to naujo teismo būstinę. Ah. Helmutas, ačiū pirmininkė. Ačiū už komisijos pasiūlymo pristatymą. Tikrai vertas dėmesio. Džiaugiamės, kad atsižvelgėte į parlamento pastabas ir pasiūlymus ir kad diskusijos, kurios vyko parlamente, susilaukė atgarsių ir valstybėse narėse visą Europos Sąjungą. Tačiau manau, kad ir JAV šios diskusijos sulaukia atgarsių, taigi taip pat e, noriu padėkoti ir už tai, kad paskelbėte jau ir patį projektą, nes uh, Tuo aiškiai parodoma, kad komisija atsižvelgia į vis mažėjančią paramą valstybėse narėse šiam sustarimui, kuriame būtų įtraukta investuotojų ginčių sprendimo tvarka. Ir e, atrodo, kad tik 5 procentai pritarė likščioliniams pasiūlymams, o dauguma e, gyventojų Atlikus atitinkamas visuomenės apklausas šią sistemą atmeta. Noriu pabrėžti tris aspektus. Jūs žinote, kokia yra mūsų frakcijos pozicija. Ji yra kritiška, mes pasisakome prieš bet kokią ISD sistemą. Taigi, kokie yra tie trys aspektai. Pirmiausiai dabar Ta sistema yra vadinama investicinių teismų praktikos sistema, tačiau iš tiesų tai yra ta pati SD sistema, tik tai kitokių pavadinimų. Tie teisėjai, kurie turėtų dirbti šioje naujoje sistemoje, iš tikrųjų nebus tikri teisėjai, tačiau tik tai teisininkai turintys atinkamą kompetenciją, tai yra 9 straipsnio ketvirtoji dalis. Taip pat e, siūloma, taip pat kaip ir ankstesnėje JSD sistemoje paskirti tris arbitražo teismo teisėjus. Ir toks pasiūlymas būtų logiškas, jeigu laikytumėmės senosios sistemos, tačiau tai prieštarauja mūsų konstituciniai tvarkai tiek JAV, tiek e, valstybių narių Ir galiausiai turėtų būti įsteigtas paslaugų tiekimo ir investicijų komitetas, kuris startų lemiamą žodį dėl vienokio ir kitokio arbitražo teismų E, sprendimo. Taigi mums kilo klausimas, kas apskritai yra investicija e, ir koks yra jos apibrėžimas. Ir dauguma investuoja, tai yra apibūdina kaip investicija tokį faktą, kai kokia nors įmonė pastato gamyklą ir sukuria darbo vietas. Tačiau užsienio investicijos dabar turėtų būti jomis laikomas taip pat ir įsigytos akcijos arba bet koks tam e, tikros verslo įmonės interesų egzistavimas. Koncesijos arba pelno išmokėjimas taip pat turėtų būti apsaugotas. Ir kilo klausimas, kaip tokioje situacijoje būtų galima veiksmingai priimti sprendimus. Ir čia man kyla tie patys klausimai, kaip ir Bentui Langiai dėl investuotojų įsipareigojimų, apie kurios taip pat turėtų būti informuojama visuomenė. Ypač tokiose situacijose, kai tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, galėtų kilti grėsmė tam tikriems e, vietos bendruomenių interesai. Taigi, remiantis e, kai kuriais e, ankstesniais pavyzdžiais, mes šį klausimą galėtume labai aiškiai kelti. Na ir dar vienas dalykas, ir tuo baigsiu kalbėti, tai yra bilinėjimosi išlaidos ir jų apmokėjimas jau per pastarosius pusantrų metų tos diskusijos vyko. Tačiau ar dabartiniai pasiūlymai nereiškia, kad jeigu kiekviena ginčio šalis turėdama apmokėti savo bilinėjimosi išlaidas, ne sąlygos e, tokių reiškinių, kad e, smulkusis verslas jo atstovai apskritai nenorės leistis į tokio pobūdžio teisinius ginčius, nes apmokėti bilinėjimas išlaidas jiems būtų per daug sunku. Tokiu būdu nebūtų sudarytos vienodos sąlygos irgi šiame kontekste man vėl kiek klausimas, ar neturėtume grįžti prie aiškių e, teisinių sistemų ir teismų veikiančių valstybės narėse su aiškiamis apeliacijos ir apskundimo galimybėmis. Janik žodis. Na, žadu. Ačiū. Pirminkį dėkoju iš pristatymą. Taip, iš tiesų jūs daug čia sukūrėte ir tame pasiūlyme yra daug kūrybingumo. Ir manau, kad kūrybingumas tai yra šios sistemos išskirtinis bruožas. Jūs pateikėte pasiūlymą, kuris be, be jokios abejonės pagerina investicinių, investicinių ginčių sprendimo procedūrą, bet jūs iš principo keičiate pavadinimą ir atsisakote tam tikrų, reglam, tam tikrų esminių elementų ir vis tiek čia panašu, kad nei investuotojai, nei valstybei tai bus naudinga. Ir labai yra daug neiškumo neaišku, kurie veikiai šioje sistemoje veiks, taigi be jokios abejonės jūs buvote, jūs labai kūrybingai kūrėte šią sistemą ir teikti, kad tai yra visiškai kitokia sistema nei ankstesnė investicinių ginčių sprendimo sistema, taip, ji yra galbūt ankstesnės sistemos pagerinimas, bet tai vis tiek yra arbitražo sistema, tai yra tokia pati sistema, kaip ir buvo anksčiau investicijų, investicinių ginčių sprendimo sistema. Dėl teisėjų, aš pritariu tam, ką sakė Helmutas, jeigu teisingai supratau, tas arbitražas ir arbitražo teisėjai bus apmokami ir čia numatytos atitinkamos priemonės, tačiau kalbant apie tai, kokie teisėjai dirb šioje sistemoje, kažin ar mes čia galime kalbėti apie tik tokį na, simbolinį atlygį ir kyla klausimas, kaip jie, kur jie užsidirbs, kokiamis priemonės jie užsidirbs kitaip, taip, kad galėtų padoriai e, gyventi. Ir iš tiesų čia yra didelė interesų konflikto rizika ir tikrai kol kas šioje sistemoje aš nematau interesų konflikto paneigimo. Ir teisė vyriausybei priimti įstatymus, reglamentuoti, taip ji yra įtvirtinta čia. Bet iš esmės čia kyla ir teisėtų investuotojų ambicijų siekių klausimas, siekiant užtikrinti, kad vienodai elgiamasi būtų su visais investuotojais ir tas na, arbitražas niekuomet negalės teikti valstybei, kad šie įstatymai draudžiami, reikia priimti kitus įstatymus. Esmė yra ta, kad e, neturi būti kvestionuojama vyriausybės teisė priimti įstatymus, bet mes manome, kad tos priemonės, kuriomis jūs naudojatės, kad ta teisė būtų įtvirtinta, netitinka sutarties tikslų. Tai nėra nacionalinės jurisdikcijos e, tikslai, bet e, sutarčių tikslai. Ir aš manau, kad iš principo jūs neišsprendėte problemos, tai yra nacionalinių įstatymų apsaugos problemos, nes investuotojams nėra, at, iš investuotojų nėra atimama teisė siekti atitinkamų principų. Jūs sakote, kad tai nėra privatinės teisės, bet viešos teisės sistema. Ir jūs naudojate štai kokius argumentus kadangi viešos institucijos, valstybinės institucijos samdo teisėjus, tai reiškia, kad jau tai nėra privati sistema. Tačiau aš manau, kad jeigu yra tokia sistema, kurioje bus įmanoma apeiti nacionalinę jurisdikciją ir ji skirta tik tai privatiems investuotojams, mano manimu, tai yra privati sistema, privati sistema, kadangi kalba eina apie pri, privatinius interesus. Ir vėlgi įmonė gali rinktis, įmonė gali pasitelkti įvairius motyvus, argumentus ir kreiptis į viešai teismą arba gali pasinaudoti kitais argumentais. Taigi čia gaunasi, kad e, yra dvi institucijos, e, privati ir viešoji. Ir ponė Malstrom irgi sakė, kad e, reikalinga sistema, kuria galėtų visapusiškai pasitikėti piliečiai. Aš manau, kad būtent tokią formuluotę naudoja komisijos narė, tačiau problema yra ta, kad piliečiai negali pasirinkti jurisdikcijos. Priva, nei privatus investuotojai, nei piliečiai, nei profsąjungos, nei vartotojų asociacijos ar dar kažkas negali kreiptis į tokią jurisdikciją. Ir tas klausimas kyla būtent čia yra palanki diskriminacija užsienio investuotojų atžvilgių, lyginant juos su vietiniais investuotojais. Na ir dar du du klausimus norėčiau užduoti. Įsivaizduoju, kad aš jų turiu daugiau, bet įsivaizduoju, kad mes e, dar turėsime panašių diskusijų. Pone Malstrom atmetė idėją kreiptis į Teisingumo teismą ir paprašyti teismo nuomonės. Panašu, kad Europos komisija reguliariai ir, na, tai yra protinga, racionalu kreipiasi į Teisingumo teismą, jeigu susitarimas nėra kol sutarimas nėra užbaigtas, aš manau, kad tokia procedūra yra racionali ir nematau, kodėl Europos komisija negali kreiptis į teisingumo teismą ir paprašyti nuomonės, jeigu tai visiškai nepažydžia jokios jurisdikcijos. Taip pat e, jūs teigia, kad jūs pagerinote sistemą, tačiau jūs esminių tokių argumentų nepateikėte, Jūs tiesiog kalbate apie praeities patirtį, tačiau nėra atlikta jokių tyrimų, kurie įrodytų, kad ta sistema, nauja sistema, e, kuri, aišku, turės savas, savus kaštus, kad ji bus geresnė nei dabar veikianti sistema, kur įmonės keičiasi į nacionalinės jurisdikcijos institucijas. Ir čia, mano, būtų gal pagrindinė kritinė pastaba. Uh, Na ir aišku, jūs atsižvelgėte Europos parlamento rezoliuciją, dėl kurios balsavo kurios parlamento frakcijas, bet tai nėra kažkoks tai svarus argumentas, bandant įtikinti, kad ta naujoji sistema bus geresnė. Ačiū, ponė Begin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti svečiams. Štai, kad atėjote šiandien pas mus. Kaip žinote, Aš savo nuomonėje konstatuoju, kad į SDS e, sistemos nereikia, tai tai sutartyje aš susidomėjimu perskaičiau jūsų pasiūlymą ir aš matau, kad jis geresnis, kad tobulė, jis yra patoblesnis, tačiau dar lieka nemažai abejonių. ISDS suteikė užsienio investuotojams tokias teisės, kurios nesuteikiamos vietos investuotams. Ir būtent ši problema neiš, neišspręsta. Visų pirma, aš suprastu, kad e, užsienio investuotojai turi turėti galimybę e, teikti ginčą arba pagal SD sistemą arba vietos teisėjams tačiau nėra numatyta vietos teisinių patirtos žalos atlyginimo priemonių. Tartautinis teismas gali tokią galimybę užtikrinti vietos ne. Dar vienas dalykas, jei vietos teismas priima sprendimą investuotojo nenaudai, jis gali bandyti savo laimę atvykdamasis į ISDS ir reikalauti pradėti naują procesą. Aš, ar, aš teisi, kad palankiausio savo teismo ieškojimo problema neišspręsta šiame pasiūlyme. Uh, ir norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Štai kokiu klausimu. Jei užsienio investuotojas prašo dviejų skirtingų kompensacijų, jis gali e, tuos abu ieškinius teikti, pavyzdžiui, patikti tuo, tuo pačiu metu ieškinį dėl e, žalos atlyginimo vietos teismui ir taip pat prašyti žalos atlyginimo į SDS E, e, teisme. Visą tai reiškia, kad gali egzistuoti vienu metu teikiami, paraleliai teikiami ieškiniai. Aš pasigendu nuostatų dėl e, procesų, e, tokių procesų ir nagrinėjimo tvarkos šalise, ku, ku, ku, su kuriamis nepasirašyta TTIP. Tai Jeigu Ir ar taip, ar, ar taip pat e, išsprendėte šias problemas? Man nepanašu į tai. Aš nepritariu pono Langė, mūsų komiteto pirmininko optimizmui. Pasiūlyme pasigendu aiškių, konkrečių ir nedviprasmiškų nuostatų E, reglamentuojančių šį klausimą. Kokias garantijas galite pateikti, kad naujieji teisėjai priims tokius sprendimus, kurie sieks užtikrinti aplinkosaugą arba tai bus sprendimai e, siekiantis užtikrinti viešąją tvarką, vie, vie, visuomenės interesą. Taip pat, ar tikrai manote, kad teisėjai bus visiškai bešališki? Komisija mano, kad e, sistema, kuri e, yra palankesnė investuotojai, ištaisyta, pakoreguota. Tačiau teisėjai gali būti linkę priimti šališką sprendimą investuotojo naudai. Ačiū. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt habe ich Labai ačiū. Aštuoni kolegos prašo žodžio. Tai reiškia, kad kolegos turi kalbėti kuo trumpiau ir aiškiau tam, kad ir kiti galėtų pasisakyti. Džiūti dabar. Ačiū. E, suprantu, kad komisija patiria spaudimą dėl ISDS ir, ir mato, kad yra viešas pasipriešinimas tai sistemai ir daugelis mūsų norėtų nuomonę savo, galutinę nuomonę pareikšti po to, kai susipažinsime su galutiniu pasiūlymu ir, ir žinosime, ar tikrai jis yra patobulintas. Aš su, matau, kad jūs išsprendėte kai kuriuos pamatinius klausimus, tačiau iš esmės kalbame apie atskirą teisinę sistemą skirtą užsienio investuotojams, o tai reiškia diskriminaciją vietos investuotojų atžvilgiu. Aš noriu paklausti, ar teisės. Ar teis, buvo pasiklausta teisininkų nuomonės apie šių dviejų sistemų suderinamumą, ar tokia nuomonė bus paskelbta viešai ir prieinama parlamentarams, nes tai man kelia didžiausią susirūpinimą. Kalbant apie teisinius dalykus, kalbant apie pasiūlymą jau daug kas pasakyta, bet aš norėčiau mm, dar aptarti dar vieną man rūpinčią sritį. Tai teisė e, reglame, reglamentuoti. Ar, ar jūs manote, kad nuostatos yra pakankamai stiprios šio klausimu? Kaip kaip, tuo, kaip bus tuo atveju, jeigu nebus pasiekta viešos, viešų interesų apsaugos tikslo. Ar jūs manote, kad vyriausybės veiks pakankamai ryštingai ir imsis priemonių e, įvairiose viešosios politikos rytise? Dar egzistuoja teisėtų lūkesčių samprata ir teisininkai kritikuoja tą sampratą, nes jį išliko tekste. Ir galiausiai dar vienas labai aktuolus dalykas pasiūlyme teigiama, kad sistema galios ateities sutartims dėl prekybos, o kaip susita sutartimi? Pone Miner. Ačiū pirmininkai, ačiū ponui Petričioniu už tai, kad atvyko. Spinio pobūdžio kelis klausimus noriu užduoti. Ir aš norėčiau e, galbūt e, išsamesnį atsakymą šios klausimus. Tiek senoji, tiek naujoji sistema ISDS yra tokia, pagal kurią investuotojai gali padauti teismo valstybės, remiantis e, Vokietijos ir Niderlandų e, ministrais atitinkamais Užsienio investuotojams iš esmės nereikėtų sudaryti geresnių sąlygų nei vietos investuotojams. Kaip Jūs paaiškintumėte dabar suteikiamus pasiūlymus Europos ministrams? Kitas klausimas yra, e, kokių e, teisinių priemonių Jūs pasiūlytumėte vietos investuotojams tam, kad jie galėtų paduoti į teismą savo valstybės Komisijos narė Malmström aiškiai pareiškė, kad ji neketina peržiūrėti visos prekybos susitarimo su Kanada ir iš naujo persidaryti dėl CETA susitarimo. <clears throat> Ir e, remiantis dabartinėmis sąlygomis, kai, kurios, e, kai kurių šalių filialai veikiantis užsienyje e, kreipiasi į teismą ir apskundžia savo valstybės Taigi, kokiu priemonių ketinate imtis, kad būtų užkastas kelias tokiai praktikai? Noriu paklausti, kas blogai yra su valstybių narių e, nacionalinė teisėkuros sistema ar JAV teisėkuros sistema, ar e, jūs e, tos trūkumus ketinate įvardinti? Ir taip pat paskutinis pastebėjimas susijęs su vadinamojo chilling efektą angliškai. Mm, pavyzdžiui, galimybė eksportuoti į Europos Sąjungą bituminį smėlį arba klonuotų galvijų pieno produktus. Ar jūs e, galite mums garantuoti, kad nauja arbitražo teismų sistema neutralizuotų tą poveikį? Ačiū. Ačiū. Noriu padėkoti už galimybę šiandien dalyvauti šioje diskusijoje ir ponai Petričionį noriu padėkoti, kad atvyko pirmiausiai keletas procedūrinio pobūdžio pastebėjimų. Vykstant e, laisvos prekybos daryboms su JAF, e, kada bus patvirtintas tas komisijos pasiūlymas ar tuo pačiu metu, ar vėliau, ar tada, kai JAF pusė jam pritars ir ar į kitus susitarimus, dėl kurių šiuo metu deramasi, taip, pas, taip pat bus atsižvelgiama, taigi kokia yra procedūra, pirmiausiai norėčiau sužinoti ir kaip veikia tas darybų mechanizmas. Aš taip pat norėčiau, kad būtų skirta daugiau, daugiau laiko perskaityti tam vadinamajam smulkiam, smulkių šriftų pateikiamą informacijai. Pateikiamame pasiūlymą aš išvelgiu tam tikrus tarpusavio prieštaravimus, vertinant tai, ką komisijos atstovai teigia ir tai, kaip tuos pasiūlymus įvertina mūsų teisės ekspertai. Manau, kad tuos dalykus e, neaiškius ir neaiškias aplinkybės reikėtų pirmiausiai išsiaiškinti. Ačiū pirmininkė, jūs e, prašėte kalbėti trumpai ir aiškiai, tačiau nepaisant to, aš noriu padėkoti ponui Petričionį už suteiktą informaciją ir padėkoti komisijai, nes tai yra neprecedentinis atvejis, kuomet e, pasiūlymo projektas skelbiamas viešai, tačiau aš manau, kad iš tikrųjų po tų viešų diskusijų ir po gautų atsiliepimų svarbiausius interesuotų subjektų tas pasiūlymas tap, taps tik geresnis. Žinoma, <clears throat> mes kalbame apie priemonę, kuri bus įtraukta į TTIP susitarimą, tačiau galės būti įgyvendinama įvairiai ir tai turėtų tapti tam E, tikra, tam tikrų pavyzdžių, kaip e, spręsti investuotojų ir valstybės ginčius pasaulio mastu. Jūs taip pat kalbate apie tam tikrą pereinamojo pobūdžio mechanizmą, e, siekiant sukurti daugia šalę tarptautinę tokių ginčių sprendimo tvarką. Žinau, kad ES viduje veikia labai nemažai įvairių dvišalių e, susitarimų tarp vakarų valstybių narių ir tų valstybių narių, kuriuose yra numatomos panašios ginčių sprendimo sistemos kaip ISDS ir aš esu iš rytų Europos šalies ir e, užduosiu e, tiesmukiškesnį klausimą nei kolegė Schakė. Taigi, noriu paklausti, ar jūs ketinate įsteigti tam tikrą E, investicijų teismą ES viduje, e, kuris galėtų spręsti tam tikrus investuotojų investicinio pobūdžio teisinius ginčius tarp valstybių narių arba e, bent jau galėtų būti numatomas tam tikros galimybės arba tam tikros priemonės panašios į SD sistemą spręsti tokio pobūdžio ginčius. Ačiū. Daug pasakyti, aš teksiu nesikart, nesikartoti. Galima bent jau kažkuo pasidžiaugti. Tai yra komisija pasistumėjo savo darbę, po vykusių konsultacijų jas dės klausimų. Didelė dauguma dalyvavusių konsultacijose pasisakė prieš ISDS. Jūs sakėte, kad nebus ISDS, bet visos modifikuota ISDS sistema, tačiau dabar reikia įsitikinti, kad tie, ar tie pokyčiai bus tik tai kosmetiniai, ar jums iš tikrųjų pavyks kai ką iš esmės pakeisti. Aš savo ruoštų esu įsitikinusi, kad kalbant apie TTIP ir sitas sutartį, tas mechanizmas nereikalingas, nes egzistuoja e, stabilios jurisdikcijos šiose srityse ir, ir ši sistema negali jų uh, e, užgošti. Taip pat reikia atlikti intelektinę jūsų pasiūlymo analizę ir aš turiu dar keletą klausimų. Visų pirma, kodėl jūs nenumatėte tokio mechanizmo, pagal kurį reikės visų pirma išnaudoti visas nacionalinio teisinio poveikio priemonės prieš renkantis šią sistemą? Jūs uh, E, neraginate e, e, visų pirma kreiptis nacionalinę sistemą, iš karto galima kreiptis į privačią sistemą, nes, kaip ponas Žado teigia, tai iš esmės sistema iš esmės lieka privačios teisės sistema. Daug buvo kalbėta apie teisę reglamentuoti, tačiau manau, kad e, susilpninta kom, teisė į kompensaciją nes būtent tuo klausimu bus primami sprendimai. Man atrodo, kad čia yra probleminė situacija. Ir trečias dalykas - investicijų apibrieštis. Tas klausimas jau buvo užduotas. Kaip jūs apibrėžėte e, investicijas ir investuotojus šioje situacijoje? Ketvirtas klausimas - taikinimas. E, egzistuoja taikinimo procesas, tačiau jis yra visiškai neskaidrus. Ar nenumatote e, sukurti skaidresnę taik, taikinimo sistemą, kad būtų info, galima gauti informaciją apie tai, kaip, e, kokie, koks nuostolio atlyginimas priteisiamas. Taip pat kaip, e, kokios reakcijos laukite į šią sistemą šį pasiūlymą dėl šios sistemos ir e, teikinimo skaidrumas yra, skaidrumas yra labai svarbu. Teisėjai, jūs manote, kad teisėjai bus veiks nepriklausomai, e, bet kaip bus su tais atvejais, kai teisėjas nagrinės kokią nors bylą? Svarbu ir ne tik tas, mo, tas momentas, kuomet e, teisėjas priima sprendimą, svarbu, su kokia komanda teisėjas dirbs ir apie tai dar reikėtų pamastyti. Uh, sakiau, aš visus tos klausimus užduodu remdamasi pamatinę nuostatą, kad ESD sistemos nereikia susitarti su JAF ir Kanada. Jeigu vis dėlto ne, ką darysite citą atveju, ar ponia man patiks naują pasiūlymą? Ačiū. Ačiū. AKR e frakcija pasikvietė ekspertus pasikalbėti šiais klausimais, teisėjų skirimo klausimais ir peržiūrėjome ponios Malstrom pasiūlymą ir ekspertai mums paaiškino, kad yra veiksmingesnių būdų e, e, šią, kurti šią sistemą, kad teisėjai labiau pasiteisintų E, labiau užtikrantų įmonių interesus. Tačiau e, jūs sakote, kad dabartinė, paaiškėjo, kad dabartinė sistema yra tokia prasta, kad ją būtina keisti. Tikriausiai galima daryti prielaidą, kad procedūroje bus ir politinis komponentas ir ponia Malmstrom. Tikimės kurs, kurs naująją teisenos sistemą remdamasi demokratijos ir demokratiškos kontrolės principais. E, minėjote, kad Britų nuomonė šio klausimu buvo aktuali ir, ir darė įtakos. Ką apie tai mano amerikiečiai? Amerikiečiai nori e, tinkamai veikiančios ISD sistemos. Ka, ka, kokios yra nuomonės, kokie atsiliepimai apie šią sistemą, jeigu ji bus sukurta? Ar galime tiksliai prognozuoti tokio, tokios naujos institucijos atsiradimo e, poveikį išdavas. Ar tai bus viena institucija vienoje šalyje veikianti ir ji nagrinės vis, visas bylas, visus atvejus? Ar nebus galimybės? Ar ji sugebės veikti laikydamasi visų terminų, ypač nagrinėjant didelės bylas. Įmo, įmonėms reikia svar, greitų sprendimų, kad e, viskas vyktų sparčiai. Taigi, kaip praktiškai visa tai atrodys ir bus tvarkoma, jeigu bus sukurti, sukurti skirtingi teismai? Ar e, tas teismas veiks vienoje šalyje ar keliose? Nes e, institucijos, kurios yra to, toli, tolimesnėse valstybėse, neišduos visos aktualios informacijos ir negalės veiksmingai nagrinėti konkrečių bylų. Uh, Toliau kalbant apie, mes norime užtikrinti bešališkumą. Tačiau to, tos bylos dažnai yra susijęs su didelėmis finansinėmis kompensacijomis. Kaip užtikrinsite, kad viskas bus svarstama bešališkai? Kaip su tais atvejais, kai vyriausybės bandys daryti įtaką, pabandyti prasumti savo žmonės ar, ar panašiais atvejais? Aš Na, tu, tai aš, tai- tokia mano klausimai ir taip pat aš abejoju dėl daugelio dalykų. Ar apsimoka politinių požiūrį eiti priekin ir, ir, ir toliau šį pasiūlymą prasuminėti, jeigu ekonominių požiūrį jis yra prastas. Tu dar prezentatyvo. Ačiū. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui ponui Petičionį už labai išsamų detalų paaiškinimą apie tai, kaip ta naujoji sistema kuri yra reakcija į nuolatinį Europos parlamento daromą spaudimą veiks. Ir šiame reikalė sudalyvavo ir Europos parlamentas. Vienas klausimas, kaip Europos komisija numato galimybę surasti panašų sprendimą tam, kurį minėjote anksčiau. Ir nepamirškime, kad tai yra tik pasiūlymas, dėl kurio bus deramasi, tai dar nėra galutinis tekstas visi puikiai tai suprantame, kad tai nėra dar kol kas gautinis pasiūlymas ir dėl to pasiūlymo pirmiausia ir bus deramasi su JAV, o dėrybų rezultatas galiausiai bus patvirtintas ir taps tartutinės teisės dalimi. Tačiau aš esu įsitikinusi, įsitikinęs, kad Europos e, komisija padarys viską, kad pasiūlymas būtų patvirtintas pagal dabar numatytą sistemą. Tačiau grįžkime prie dėrybų su Kinija. Ar Europos komisija numatys galimybę surasti panašių ar identiškų sprendimų mūsų dvišalė, dvišalėme investicijų, investicijų sutar, dvišalė investicijų sutarties su Kinija, nes ES ir Kinija šiuo atveju tikrai turi absoliučiai kitokias teisinės sistemas, dėl to yra nemažai neiškumo ir nestabilumo investuotojams, kurie arba investuoja Kinijoje arba Europoje. Ar jūs pasidomėjote, kaip Kinija vertintų tokį pasiūlymą ir ar Kinija rodo noro pasirengimo dirbti kartu su Europa, kad būtų sukurta nauja sistema? Ir dar vienas dalykas. Norėčiau pasakyti, kad jeigu gėrio priešas yra dar didelis gėris, tai aš tada tikiuosi, kad kai kam tas pasiūlymas nebus blogas tik dėl to, kad jisai yra geras. Nesakau, kad jis yra per geras, bet kai kuriems panašu, jūsų pasiūlymas atrodo blogas, nors tikrai yra sureaguota į mūsų iškeltus klausimus ir abejonis. Dėkoju dabar e, ponia Forenza. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, lyginant su kitais kolegomis, turiu tokį gan lengvą uždavinį, ypatingai lyginant mm, mano darbą su pono Šolts darbu. Tiesiog mes kalbame apie pasiūlymą, kuriame yra daug priežasčių, kodėl mūsų frakcija ir kvestionuoja ISD sistemos pavojingumą. Taigi, kyla klausimas, atsižiūrint tai, ką sakė ponė Malstrom, ir turint omenyje, kad nėra čia jokio tiesioginio ryšio su naujojo TT procedūromis ir augančiomis investicijomis, tačiau piliečiai ir daug Europos parlamento narių yra sunerime dėl tokio pasiūlymo esmės. Galbūt čia yra keičiama kryptis, turint omenyje ilgalaikės tas diskusijos, kurios vyko Europos parlamente ir kitur, Tačiau mums neramu dėl to, kiek naudos gaus iš to užsienio investuotojai, nes jie vis tiek kaip ir turi dar galimybę kreiptis į teismus, vis tiek išlieka galimybė, kad kils tokie ginčiai, kur bus bandoma apginti stambiuosius interesus ir atstovės Kanada buvo minėta. Ir aš manau, kad mes vis tiek čia kalbame apie ISD e sistemą, tik tai ji yra kitoje formoje, šviesoje pateikta. Vis tiek daug abejonių klausimų mums išlieka. Ačiū. E, dėkoju, kad pristatėte pasiūlymą, sako ponė Keller. Nenorėčiau kartoti tai, kas jau buvo pasakyta, yra gerų, pozityvių dalykų, bet uh, mes žalie, kaip sakė Janikas, vis dar matome esminių problemų, nes tai yra tokia teisinė sistema, kuri taikoma tik užsienio investuotojams visiškai nesižvelgiant jų įsipareigojimus ir panašiai. Taigi esminių problemų išlieka, aš jų nekomentuosiu ir nekartosiu visų klausimų, kuriuos uždavė kolegos ir aš irgi laukiu jūsų atsakymų, bet vienas dalykas, kuris dar nebuvo paminėtas, mano manimu, ir kas man atrodo šiek tiek keista, tai tie pinigai, kuriuos gaus teisėjai, gaus fiksuotą atlyginimą. Tačiau jeigu pažiūrėsime į detalės, tai matome, kad taip pat ir kitų yra išlaidų, kurios bus kompensuojamos teisėjams. Jeigu pasigilinsime, tai matome, kad 3000 JAV dolerių bus kasdienė išmoka teisėjų. Tai nėra taip jau mažai, kadangi tai yra tokios e, kasdienės išlaidos, kokios dar bus kitos papildomos išlaidos kurios bus kompensuojamos. Tai reiškia, kad dar ir kitos išlaidos bus kompensuojamos. Taip pat man šiek tiek keista, kad apeliacinis dabar tas tribunolas. Čia sakoma, kad atlyginimas toks pats, kaip pagal PPO nuostatus yra numatyta. Tai nėra net tūkstančio JAV dolerių, tai man atrodo didelis skirtumas tarp pirmos instancijos teismo teisėjų kasdienių išlaidų kompensavimo ir apeliacinio teismo teisėjų išlaidų kompensavimo. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti tuos kitus kaštus ir išlaidas. Na ir dar nėra labai aišku, kaip čia bus su tais užsienėmis tautais, kurie neturi esminių verslo, esminio verslo interesų. Galbūt kažko aš ne, nesuradau, bet galėtumėte gal paaiškinti, kaip ten su jais bus. Ačiū dabar e, galimybę Jums atsakyti. Tikiuosi, man numatyta daugiau nei 3 minutės. Aš puikiai suprantu, kokios yra jūsų galimybės. Taip, aš esu pasirengęs būti čia tiek, kiek esu reikalingas. Pabandysiu kažkaip sugrupuoti tuos klausimus ir jeigu kažką praleisiu, praleisiu, kas yra svarbu, tai priminsite, aš nebejoju, o priešingų atveju tikrai mielai dvišalių pagrindų galėčiau pateikti daugiau detalių, jeigu kažkaip kažkas praleisiu. Pirmiausia, dėl trečių šalių. Tai yra labai svarbu ir kol kas viskas atrodo gan lengva. Dauguma trečių šalių, šalių apie kurias, su kuriomis mes kalbamės, buvo mūsų informuotos apie tai, kad vyksta tokios diskusijos Europos Sąjungoje ir kad jie ta informacija gautų tiesiai iš mūsų, ne iš žiniasklaidos ir panašiai. Mes aiškiname, kas vyksta parlamente, kas vyksta taryboje ir kokie yra motyvai, kokie, koks diskusijų pagrindas. Mes bandome objektyviai pateikti informaciją, kad jie aiškiai suprastų, kas čia vyksta. Kad geriau parengtumėme jiems tam laikui, kai turėsime pateikti jiems konkretų pasiūlymą. Dabar esmė ta, kad to konkretaus pasiūlymo tai tip sutarčiai dar nėra, yra tik tai projektas ir mes kol kas negalime pasidalinti tą informaciją su kitais partneriais. Ir kai jau galėsime tą padaryti, aš manau, kad jie nebus labai nustebę. Nes, pavyzdžiui, lankiausi Japonijoje praeitą savaitę, dėl darybų raundas ten vyko ir aš savo partneriu Japonijoje pristačiau tą projektą, kurį paskelbė dabar komisija. Aš jam paaiškinau, kodėl buvo pasirinktas toks, o ne kitoks projektas ir panašiai tą patį padarysime su kitais partneriais. Mano kolegos praeitą savaitę lankėsi Kinijoje, aš manau, kad jie tą patį padarė ir ten. Ir jie rimtai kol kas į tą projektą e, nereaguos, kol nebus konkretesnio varianto. Ir kol kas tos pirminės reakcijos yra tokio, bend, tokio bendro plataus pobūdžio ir nebūtinai gali tuo pasikliauti šimtų procentų, tačiau dauguma partnerių kelia tuos pačius klausimus, e, kuriuos kelia ir valstybės narės, ir verslininkai dėl kaštų, dėl trukmės ir sudėtingumo. Ir kita reakcija yra į, įvairi ir, pavyzdžiui, iš Viet, Vietnamo gavome reakcijos e, pastabų, būtent jie nustebę tokia teisinė sistema ir mano, kad ji yra pozityvesnė. Ir jie iškėlė klausimą, ar jie, Vietnamas, jų įsivystimo lygių gali sutvarkyti tokią sistemą, kuri yra numatyta išsivyšysiam šalims. Tai yra legitimus klausimas, mes pasakėme, kad esame pasirengę kalbėtis dėl to, ką būtų galima padaryti, kad ta problema būtų išspręsta. Bet tiek. Tas pats pasakytina apie Kanadą. Mes informavimo Kanados partnerius ir kanadiečiai laukia platesnių paaiškinimų, ko mes norime, ko mes siekiame, kokie mūsų tikslai ir kokio tikimės rezultato. Kanadiečiai, kaip visuomet, ypatingą dėmesį skiria tam, kas vyksta, bet ja, tarp JAF ir bet kokio kito partnerio dėl akivaizdžių priežasčių. Komisarė labai aiškiai pasakė, kad ji nėra pasirengusi iš nuo pradėti dėrybų su Kanada, tačiau tai nereiškia, kad neįmanomi pakoregavimai, bet prieš pradedant kalbėti apie, korega, apie pakoregavimus turime žinoti, ko norime mes ir kokia mūsų mintis idėja. Toliau kitas klausimas, ko trūksta ir kas dabar yra įmanoma yra labai nemažai peržiūros nuostatų numatyta sutartie su Kanada ir tai straipsnis galima pasinaudoti ateityje, nebūtinai ilgalaikėje ateityje, tam, kad būtų galima pakeisti, pakoreguoti sutartį. Taigi situacija su CETA sutartimi yra kol kas laki ir mes turime su jais pasiaiškinti, pasakyti, ko mes norime, sulaukti jų reakcijos. Ir kaip sakė komisarė, pakoregavimai yra įmanomi per teisinę peržiūrą, kurią atliktų abi pusės. Tačiau tai nebūtų radikalūs pokyčiai, kurie sąlygotų dėrybų atnaujinimą. Ir nėra jokių įrodymų rodančių, kad kanadiečiai a priori tam pritartų ar nepritartų. Ir apeliacijų savoka būtent yra ta, kuri ir kilo Šiaurės Amerikoje ir kanadiečiai pirmieji iškėlė tą klausimą, JAV irgi dėrybiniuose įgaliojimuose turi tą idėją. Taigi, ar mes norime tokios apeliacinės procedūros, kol kas neaišku, reikia pirmą pasikalbėti su jais ir prieš pateikiant jiems informacijos, kažin ar būtų pravartu detaliai kalbėtis apie tai, kol mes net nežinome tiksliai, kokia yra Europos pozicija. Ir kaip sakiau, Čia šiandien tai, ką turime, tai nėra dar ES pozicija, tai yra tik pasiūlymas, tai yra tik projektas, jis turi pereiti per visą procesą. Na, o tas variantas, kurį siūlome, būtų toks pavyzdys ateičiai, skaitant ir dėrybą su Kinija, ir ar mums pavyks dėrėtis konkrečiai dėl to su visomis šalimis. Sažininkai kalbant, aš nežinau, aš negaliu pasakyti, negaliu pasakyti, kad būtent tai dėl to bus deramas su visais kitais partneriais. Aš galiu tik pasakyti, kad komisija pasiryžusi nederėtis dėl kažko, kur būtų kitokie principai nei šiame pasiūlyme. Jeigu neįmanoma bus to padaryti, tada su politikais mes galėsime susėsti ir padiskutuoti apie tai. Mes nenorime jokių kol kas spekulacijų, tas pasiūlymas buvo parašytas remiantis tuo, ką mes, ką mes žinome, ką, at, žinome apie tai, ką mano mūsų partneriai. Ir kol kas mm, neižvelgiame jokių problemų, kurių nebūtų įmanoma įveikti. Na, o kas realiai vyks darybose, na, atvirai kalbant, tikrai negalėčiau prognozuoti. Dėl JAV ypatingai jūs e, daugelis uždavėte tą klausimą jų pirminė reakcija buvo tokia atsargi. JAF ne, nerimauja dėl papildomų kaštų verslui, dėl to, kad mechanizmas sudėtingas, jiems neramu dėl to, kad jų investuotojai kaip ir gauna mažiau naudos nei tai, ko jie tikisi. Taip pat dauguma naujovių šioje sistemoje yra susijęs su tomis inovacijomis, kurias numato ir JAV. Jie, jie puikiai supranta apie tai, kad reikalingas tinkamas e, procesas, jie taip pat siekia skaidrumo kiek įmanoma, jie faktiškai tarpinė jurisdikcija labiausiai siekia to skaidrumo. Taigi yra daug priežasčių, kodėl JAV norėtų įsitraukti į šias diskusijas Ir aš būčiau labai nustebęs, jeigu jie sutiktų be ilgų ir išsamių diskusijų, bet aš manau, kad egzistuoja elementai leidžiantis įtikinti juos, kad tai yra įmanomas ir geras sprendimas. Right to regulate. Teisė reglamentuoti. Daug klausimų buvo užduota apie tai. Ši sistema taikoma ginčiams, kurie kyla remiantis teisės viršinybės principų, kuris užfiksuotas e, šiame sustarime ir e, tai nėra ginčių sprendimo sistema remiantis e, valstybių narių teisę. Šie teismai nepriims jokių sprendimų dėl ES, JAF ar kitų šalių įstatymų galiančių viduje. Tai parašyta juoda ant balto. Šie teismai galės priimti sprendimus tik dėl pačių susitarimo investicinių nuostatų. Ir tai yra pagrindas atsakymams į daugelį klausimų apie tai, kodėl ta ypatinga sistema yra kuriama. Tai yra todėl, kad Čia kalbam apie kitokias taisyklės. Taip pat e, buvo užduotas klausimas, kodėl mes privačiam investuotojui suteikėme procedūrinės teisės. Nekartai jau tokio pobūdžio diskusijos vyko, kaip puikiai žinote, aš negaliu jums nieko naujo pasakyti, tik galiu priminti, kad galimybė privatiems asmenims kreiptis į tokį teismą neatitinka šio mechanizmo apriepties ir taip pat pagal šį naują mechanizmą mes negalime vertinti trečiųjų šalių arba atskirų šalių teisės aktų galiojimo. Ir e, būtent to mes nenorime daryti. Nor kiti argumentai taip pat nekarta buvo išvardinti, manau, kad dar ateitie juos kartosime. Jeigu leisite, dabar prie jų negryšiu. Šiandien e, atsakysiu į naujesnio pobūdžio klausimus, jeigu tai būtų galima juos pavadinti. Klausimas e, dėl e, finansinės ir teisinės pagalbos smulkiam verslui ir šio klausimo negalima kažkaip išspręsti susitarimais manau, kad sprendimo e, šią problemą reikia iškoti valstybėse narėse. Jeigu norite e, nustatyti sistemą, kuri galėtų teikti pagalbą Europos smulkiam verslui, tai turėtų tapti Europos teisės sudėdamąją dalimi, o mums tikrai nereikėtų dabar kurti sistemos, pagal kurią turėtume teikti paramą JAP smulkiam verslui. Žinoma, čia būtų galima rasti argumentų už ir prieš Pirmiausiai, šis mechanizmas bus paprastesnis, bylos išlaidos bus daug mažesnės nei bet kokioje kitoje sistemoje, nes teisėjų atlyginimus mokės, teisėjų atlyginimai bus mokami iš viešojo biudžeto ir tas principas, kad pralaimėjusi šalis apmoka teismo išlaidas, tai uh, Tokiu atveju, jeigu smulkusis verslas pralaimėtų bylą, tai patirtų didelių problemų. Tačiau e, jeigu smulkusis verslas, šiuo atveju mažai tie įmonė, e, paduotų į teismą JAF vyriausybę ir laimėtų bylą, tuomet e, daug išloštų, nes bilinėjimas išlaidas apmokėtų JAF vyriausybę. Tad šis klausimas yra susijęs su tam tikrų pasirinkimų. Kaip užkirsti kelią piknaudžiavimui? Yra kelios priemonės skirtos <clears throat> kovoti su piknaudžiavimu arba nubausti tiems, kurie piknaudžiautų sistemą. Pavyzdžiui, pašto dėžutės kompanijos negalės kreiptis į tokius teismus. Inicijuoti bylos taip pat mes Mes ketiname uždrausti tokias situacijas, kai e, įmonės veikiančios investicijos yra tikros. Tuo metu, kai kilo arba kai buvo iškelta tam tikra e, byla E, čia aš noriu priminti Filip Moris ir panašaus pobūdžio nuskambėjusius atvejus ir mes tenksimės užkirsti tam kelią. Dar kitas e, sudėtingesnis klausimas e, susijęs su tuo, kaip elgtis, jeigu iš tiesų trečioje šalyje veiks tikra Europos įmonės atsavybė arba filialas, kuris iškeltų bylą atitinkamai valstybei. E, Suvaizduokime, kad jeigu mm, tam tikra įmonė, kurios filialas, europinė įmonė, kurios filialas veikia Junktinėse valstijose, ir negalėtų, neturėtų teisės iškelti bylos JAF vyriausybė dėl savo investicijų, dėl atitinkamų nuostatų, tai galėtų prarasti šimtus milijonų. Taigi mes tikrai neketėme diskriminuoti Europoje veikiančių įmonių, remdamėsi tuo, kas, kokia yra jų akcininkų pilietybė. Jeigu Europoje veikia tikra įmonė vykdanti rimtą verslą, tai nematome reikalo taikyti jai kokiu nors išskirtinių nuostatų arba diskriminacinių e, taisyklių jos atžvilgių pagal šį susitarimą. Klausimas apie įgyvendinamumą teismo sprendimų. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl atitinkamose nuorodos apie tai yra kalbamas, kalbama. Tai yra tarptautinis susitarimas, ginčių sprendimo mechanizmo gyvendinimas yra grindžiamas iš esmės tarptautinės teisės nuostatomis kurių reikia laikytis. Investiciniai ginčiai yra vykdomi pagal tam tikras investi... tartautinės konvencijas, pagal kurias galima pasinaudoti konvencijų narių e, valstybių teisinė sistema ir pasitelkti atitinkamą sistemą kad būtų galima gyvendinti teismo sprendimus, būtų galima, žinoma, sukurti papildomą kokią nors e, teismo sprendimų vykdymo sistemą ir e, koncepciją, tačiau tai jau būtų žingsnis link dar vienos daugia šalės konvencijos ir daugelis iš šių sprendimų yra įmanomi, dauguma iš jų yra trokštami ir tai tikrai nėra trumpalaikiai sprendimai. Dar vienas klausimas buvo apie tai, ar exit konvencija galėtų būti paverčiama e, tarptautiniu teismu. Tai būtų puikiai mintis, mes turėtume 160 tokių teismo narių, tačiau to 160 šalių reikia įtikinti tokios sistemos būtinybę ir čia vėl kyla klausimas, kaip tokio pobūdžio tarptautinės institucijos reikėtų kurti. Manau, kad reikėtų pradėti burti palankiai nusteikusių šalių koalicijas e, ir juose dalyvautų Kanada, JAF, e, Japonija. Mes dar turime palaukti Kinijos reakcijos, nes e, <clears throat> negalime visiškai atmesti galimybės, kad Kinija taip pat galėtų būti suinteresuota tokio pobūdžio struktūra, kadangi dažniausiai Kinijos reakcija investiciniuose investicinių klausimais yra daug greitesnė nei prekybos klausimų. Taigi net ir Kinijos e, dalyvavimo galimybės šio projekte negalime atmesti, tačiau sužinosime kažką daugiau, kai pradėsime rimtai apie tai kalbėtis ir mes turėtume stengtis vengti praeitie darytų klaidų, nes mes puikias taisyklės patvirtiname tiek PPO, tiek EBPO, tačiau mes uh, Mm, jos vis tiek e, nebuvo praktiškai gyvendinamos ir dabar mes neturėtume kartoti ankstesnių klaidų santykiai su valstybių e, teismais. Koncepcijoje yra identifikuojamos dvi bendradarbiavimo galimybės, tai vadinamoji negrįžimo arba e, sistemos nekeitimo sistema, e, nes galima e, investicinį ginčą spręsti valstybės narės teisme, tačiau jeigu norima perkelti jį į tarptautinį lygį, tai būtina pasitelkti tik tai tarptautinio arbitražo sistemą. E, kitas sprendimas, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo paprastesnis, e, iš tiesų jo šautinis poveikis yra praktiška gal, galimybė praktikoje nustumti valstybės narės teisinę sistemą į šalį, e, nes e, investuotojai, kurie nėra arba nebus tikri, kad e, kreipdamėsi valstybės narės teismą, jie galės visapusiškai jo pasitikėti, iš anksto bus linkę kreiptis į tarptautinį teismą. Mes tuo tarpu pasirinkę e, pirmąjį variantą užtikrintume didesnį aiškumą. Skundimo tvarka valstybės, e, valstybių narių teismuose e, taip pat galėtų vykti remiantis tą pačią de facto situaciją, tačiau teisinė situacija niekuomet nebus ta pati. Tačiau tarptautinės nuostatos nėra tokios pat kaip vietos nuostatos, o vietiniai teismai gali nagrinėti tik pasiremdami vietinėmis, nacionalinėmis nuostatomis. Todėl e, yra tokia galimybė, e, yra galimybė renkti vietinį teismą, tačiau tai nesusijęs su tarptautiniu ginčių sprendimu. Ir esant tokiai situacijai, kuomet netgi Europoje yra nemažai rimtų problemų dėl bylų nagrinėjimo e, trukmės komerciniuose bylose. Ir ateityje, žiūrint į tai, kad e, ateityje toje sistemoje dalyvaus ir, ir valstybės, kurių teisinės sistemos teism, teisinės sistemos yra na, trapios, bandymas versti investuotoją būtinai pasitelkti vietinę, te, teis, pasiremti vietinę teismų sistemą gali būti, kad e, sprendimo e, ne, e, tie investuotojai nesulauks dėl, dėl, pavyzdžiui, dėl to, kad sistema netinkamai sutvarkyta, netinkamai veikia arba dėl kitų priežasčių. Taigi, todėl tai lieka tik fakultatyvinė galimybė. Investuotojų prie, su investuotojų prievolėmis susiję klausimai. Buvo užduota daug klausimų apie tai. Kla, buvo daug klausimų apie tai, kokios pareigos numatomos investuotojams. Investuotojai privalu laikytis įstatymų, kurie galioja toje šalyje, kurioje jie investuoja. Uh, E, visi, kurie nesi Europoje, privalo laikytis Europoje galiojančių teisės aktų. Jokių nuolaidų čia nebus. Tų teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas patikėtos vietos institucijoms ir vietos teismams. E, atsakomybė už tai ne, ne, niekaip negali būti patikėti tarptautinėms teisminėms institucijoms. Ir todėl e, už tarptautinių už tarptautinės taisyklės atsakingi tarptautiniai teismai, tačiau vietos e, nuostatas liečiantis klausimai lieka vietos institucijų ir vietos teismų rankose. Todėl vietos institucijos ir vietos teismai nuspręs, kokios yra investuotojų prievalės. Tas pats ir E, investuotojų dėl, sutar, dėl investicinių sutarčių. Investuodami investuotojai gali tikėtis tam tikros apsaugos, tai yra jie gali nuotis tomis teisėmis, kurios numatomos investicijų sutartyje, tačiau tos teisės panašios į tas, kurios turi kuriomis gali naudotis vietos investuotojai. Ar numatomos prievolės jiems yra uh, didesnis nei, nei Europoje veikiančių kitų investuotojų prievalės. To aš negaliu komentuoti. Būtent todėl ir yra nuoroda į investuotojų prievalės. Tokios nuotraukos rašomos visose sutartyse su ekonominiais subjektais. Kitas aspektas, kurį jūs komentavote, yra daug stipresnis tai yra gairės įmonių socialinė atsakomybė, tačiau tai nesusiję su vien su investicijomis, tai daug platesnės rytis. Ir jis susijusi ne tik su investuotojų elgesiu Lietuvoje, atsiprašau, e, Europoje. Mūsų, mūsų sutartyse yra nuorodos ir sąsajos su įmonių socialinė atsakomybė, tačiau klausimas, kaip galima, ko, ko, kokį kokio mas, to, kaip griežtai mes galime elgtis reikalaudami tų nuostatų gyvendinimo ir kaip galime netiesiogiai bandyti užtikrinti, kad tai taptų privalomomis e, sąlygomis, privalomomis nuostatomis. Ar tai reikštų, kad dvišalėse sutartyse įrašomos prievalinios nuostatos dėl darbo teisių? Kad ir kaip norėtume, tai gana sunku būtų padaryti. Taigi, tai yra kitas susijęs aspektas tai yra na, vykstantis, vykdomas darbas, vykdomas projektas ir jis dar tikrai nebaigtas. Darbas dar vyksta. Tačiau apie visą tai kalbama sutartyje, kur aptariamos investicijos, ir, nes nors kalbame apie užsienio investuotojus, tai iš tikrųjų yra daug platesnis rytis. E, tai turi įtakos ir tam, kaip žmonės, prie, kaip vykdoma, vystoma prekyba tos sąsajos egzistuoja sutarčių lygmenių. Klausimas, ar mes pakankamai toli nueiname. Na, tai tą klausimą reikia svarstyti ir aš iš karto pasakysiu, kad tai labai sudėtingas klausimas ir mes, žinoma, dar neįtikiname visų savo partnerių, su kuriais daromės nueiti taip toli, kaip mes norėtume. Per 20 metų, kuomet aš užsimu šiais klausimais, sakyčiau, kad mes čia pasiekėme milžiniškos pažangos. Na, nežinau, pirmininkai, ar jūs taip manote, jūs, jums palikta teisė spręsti savo nuožiūrą. Teisėjų atranka, visa teisėjų antrankos procedūra, jų nepriklausomumo aspektas. Na, visų pirma, aš skatinčiau tuos iš jūsų, kurie išreiškite abejonės dėl techninių aspektų šį pasiūlymą parodyti e, teisinių, teisminių klausimų ekspertams iš savo šalių ir paklausti jų, kokia yra teisėjų skirimo, e, jų patirties nustatymo, atlyginimų, nustatymo procedūra. Nebejoju, kad skirtumų aptiksite, tačiau pamatysite, kad skirtumai yra nedideli. Ir jeigu tas visas nuomonės apibendrintumėme, pamatytumėt, kad tai, ką parengėme, kai yra taisyklės, kuriomis remiasi kai kurios Europos teisinės sistemos. Buvo pastebėta, kad e, nesuderinamumo aspektas e, ir teisė, tai, kad teisėjas šešis metus gaus tą atlyginimą, ar pakankamai mes jam e, mokėsime ar, ar per mažai. Na, laikas parodys, bet mes pasidomėjome sistemomis, kuriuose tai atliekami panašių kvalifikacijų teisėjai, apeliaciniai, teis, dirbantis apeliaciniuose teismuose. Taip pat domėjomės padėtimi kitose administracijose tarptautinėme e, teisingumo teisme, nuolatinėme arbitražo teisme. Ir, ir situacija nėra labai drastiškai skirtinga tose teismuose. E, Jie gauna nedidelį at, mėnesinį atlygin, atlyginimą už, už savo dalyvavimą sistemoje ir taip pat kas, ir, ir išmoka už, už kiekvieną dieną, kurią jie skiria konkrečios bylos nagrinėjimui. Ir, žinoma, sudaro galutinė suma. Ir tas suma turi būti tokia, kad jie norėtų tą, tą bylą gilintis. Ar tokia galimybė bus pakankamai patraukli jiems išlikti toje sistemoje ir, ir, ir, ir dirbti teisininkais, versis teisininko advokato profesija tokiuose bylose. Na, mums tokių teisininkų nereikia. Mes norime išsirinkti teisėjus, pasirinkti teisėjus, kurie dirba teisėjai savo šalise. Uh, tai būtų žmonės, kurie gali, galėtų dirbti teisėjais ir savo šalise, ar jungtinėse valstijose, ar ES valstybėse narėse, ar trečiosiose šalise. Na, me, galima kalbėti apie tų sąlygų skirtumus ar, jų sąlygų, ar tų sąlygų suvienodinimą, jos nėra labai, labai, labai skirtingos. Mm, neatsimenu konkrečių kriterijų, kuriuos pasirinkome. Uh, bet norime pritraukti teisės profesorius, e, konsultantus, e, teisininkus, konsultantus, taip pat teisininkus, kurie, bet kurie nebūtinai visą savo karjerą būtų paskyrę investicinių ginčių nagrinėjimui. Jeigu paaiškės, kad ši sistema praktiškai neveikia, turėsime ją koreguoti, bet atvirai kalbant, kol kas nėra priežasčių manyti, kad ši sistema bus neveiksminga uh, mažiau veiksminga nei ta sistema, kurioje e, konkretų ginčą nagrinėsiančius teisininkus pasirenka ginčio šalis. Sistemos plėtra ir investicijos, kiek įkainuos, mes pabandėme prognozuoti, bandėme įvertinti. Manome, kad TTIP kaina daugmaž bus 3 milijonai eurų ir 50 procentų tuomet moka ES e pusę JAV. ES e dalis bus finansuojama iš ES e biudžeto. Pradėjome kalbėti su kolegomis biudžeto direktorate. Situacija yra, na, ne, nėra paprasta, bet tai sutvarkyti įmanoma. Ar ta suma auks, kuomet mes sudarysime daugiau sutarčių? Taip. Ar, ar ji taps nefinansuojama, nežinau, ta sistema ne, ne, neaugs, nesiplės geometrinė progresija, nes e, sutarčių, e, darybos dėl sutarties užtrunka. Kai na, pinigai taps labai e, e, aštria problema, turės praeiti nemažai metų, kad atsirastų ta daugia šalė sistema. mūsų es vidiniai klausimai. Bendrais brožais kalbant. Palankiausio savo teismo ieškomas, ieškojimas Europos Sąjungoje dėl Europos teisės aktų dabar yra neįmanomas, nes remiantis patvirtintais sprendimais, ES e susitarimai su ES pakeis iki šiol egzistavusius dvišalius susitarimus su valstybėmis narėmis. Jeigu tokie susitarimai galio, jeigu yra dvišaliai susitarimai, tai reiškia, kad nėra sudarytas pamatinis susitarimas su Europos Sąjunga. Tai reiškia, kad iš esmės konfliktas, interesų konfliktas negali kilti tokiais atvejais. ar iš tikrųjų dar bus galimybė naudoti senąją ISD sistemą, Na, jeigu jūs manote, kad komisijos ankstesnis pasiūlymas yra pasenęs, jums, turėtų, jums vertėtų susipažinti su kai kuriais pasiūlymais, kur, su kai kuriomis sutartimis, kurios dar galioja ir kurios yra sudarę valstybės, kai kurios valstybės narės. Europos Sąjungoje buvo priimtas politinis sprendimas šiuo klausimu ir nuspręsta E, visas sutartis, višalės sutartis pakeisti ES maso sustarimais, kai bus įmanoma ir kai bus dėrybų galimybė. Taryba ir parlamentas idealiai ne, nepasiekė subalansuoto sutarimo šiuo klausimu, tačiau kiti pasiūlymai to uh, pasiūlymo nekeičia. Taigi viskas, kas susijęs su ES vidaus klausimais. Na, tokių susitarimų, kuriuos jūs minėjote, iš tikrųjų neturėtų būti. Komisija tuo tą situaciją nagrinėja ir tai yra, e, tas klausimas yra mano kolegų dirbančių vidaus rinkos E, direktorate kompetencijų sritis, bet man atrodo, na, atvirai kalbant, aš manau, kad kažkada tas klausimas bus išspręstas ir to, tokių sutarčių mums nereikia ir papildomas Europos institucijos nereikia, nes mes ją turime. Aš sakiau, kad e, bus klausimas, į, į kurį nežinosiu atsakymo. Būstinė, aš, mes apie tai net negalvojame. Tai yra tai, tai punktas, kurį rašau prie sąrašo punktų, kur, kur, kuriuos dar turėsime a, apmastyti. Gal Bostone? Amerikos teisinės sistemos lopšys. Arba galbūt veiks mobili institucija, kur, kurios e, vykimas į Bostoną arba Sasgrą bus dar netgi brangesnis nei kitų keliaujančių institucijų. Galbūt jis galėtų būti įsteigtas kažkur tarp, tarp, tarp per vidurį tarp JAV ir ES, galbūt Islandijoje arba Grenlandijoje. investicijų apibrieštis, tie, kurie uždavėte klausimą apie tai, jūs esate teisūs, nes tai tikrai labai svarbus dalykas. Kas nusipelno apsaugos, nusavybė, kas yra investicija. Pavyzdžiui, aš investuoju šal, kokioje nors šalyje, aš atvežu savo nusavybę ir ją E, naudoju toje šalyje savo naudai ir vietos ekonomikos naudai. Tai yra investicija. Tai nėra teisinė samprata, bet tai yra pamatinė ekonominė samprata. Tai, tai apima ne tik e, gamyklos statybą, kuo skiriasi jeigu statau gamyklą ir, ir tas atvejis, kai finansuoju kažkokią įmonę ir leidžiu tai įmonį klestėti, ar aš atnešu mažiau naudos, ar aš, aš mano veikla yra netokia pageidautina, aš panaudoju savo išradimus, savo patyrimą, žinias. Investiciją mes apibrėžėme iš esmės kaip e, tolimos nusavybės panaudojimą tam tikrai gamybai, tam, tam tikram procesui. Kas yra nacionalizacija, ekspropriacija? Ta, nusavybės atėmimas, nusavybės nacionalizavimas. Toks e, bendrinis e, visiems priimtinas apibrėžimas egzistuoja pasaruosius 200 metų tai, kas netitinka tos apibriešties, negalės naudotis investicijų apsauga. Ir čia iškila diskusija, kurioje visi konkretus atvejai nagrinėjami pagal konkrečias jų aplinkybės. Tačiau konkretaus atvejo aplinkybės galime įvertinti tik tai tuo atveju, kai išsiaiškiname, ar koks nors konkretus investuotojas yra tikras investuotojas ar ne. Uh, teisėjams bus patikėta užduotis išspręsti tokius atvejus. Pavyzdžiui, jeigu valstybė argumentuos, kad konkretus investuotojas iš viso nėra investuotojas, tai tokius klausimus reikės nagrinėti. Kompetencijų, kompetencijų jurisdikcijos, taip pat teisinio statuso klausimai taip pat bus nagrinėjami. Dar vienas konkretus klausimas, kuris buvo užduotas galimybės teikti paraleliai du ieškinius ir bandyti prisiteisti kompensaciją. E, sprendimas e, sus, ar aš išaldyti e, turtą e, yra priimamas nagrinėjant įvairiausias bylas įvairiausiose teisinėse sistemose, kad būtų iškirtas kelias galimybei sunaikinti turtą, pavyzdžiui, dėl kurio vyksta bilinėjimasis. Tai nėra galutinis sprendimas byloje. Teisėjai paprašo, priima tokį sprendimą, kai iškyla rizika, kad uh, E, bilinėjimuose objektas bus sunaikintas, jam bus e, e, kaip nors pakengta. Na, reikėtų labai labai atsargiai, labai atsargiai spręsti šį klausimą ir, ir numatyti konkrečius atvejus, kuomet galima reikalauti tokio sprendimo prieimimo ir kuomet ne. Okay. Sorry, I'm finding it difficult to read some of my own notes. <laughs> uh, uh, the opinion of the Court of Justice. Teisingumo teismo nuomonė. Mes prekybiniais klausimais į Teisingumo teismą kreipėmės du kartus - 94 metais ir dabar. Ir žinau, kad mes um, nesutarėme dėl sistemos teisinio funkcionavimo ir panašiai, tačiau komisija nebijoja, kad tai atitinka ES teisės aktus. Taigi net neverta kreiptis, jeigu abejonių nėra, jeigu komisija nebejoja. Aišku, dar nereiškia, kad abejonės nėra įmanomos, tačiau tai taipogi reiškia, kad mes turime veikti savo geriausio sprendimo pagrindo. Geriausias sprendimas yra toks, kuri, kuri suformavo, suformavo mūsų teisin, teisinė sistema, teisinė tarnyba. Taigi, iš esmės, aš esu įsitikinęs ir, aišku, mes detaliau dar apie tai kalbėsime, bet esminės teisės, kurias suteikėme investuotams pagal šią sutartį, nes, nesiskiria ir daugeliu atveju yra mažesnės nei tos, kurias suteikia jiems ES teisės aktai. Taigi, Mes manome, kad teisingumo teismas ir mūsų kreipimasis į teisingumo teismą yra nedažnas atvejis. Um, sorry, I'm just skipping through this. The question of what happens in European Parliament on this chairman, that I will safely leave to you. Taigi, pirmininkė, aš nesimu spręsti, kokia, koks bus komiteto sprendimas. Puikiai žinau savo vietą. Tarpininkavimas. Reikia nebūtinai į jurisdikciją traukti visko, kas juda, nes tarpininkavimas yra tai, kas žinoma visose teisinėse sistemose, yra sutaikinimas, yra tarpininkavimas, yra sistemų, kur naudojami abu, abu principai. Taigi, ginčio teisė, ginčio šalis turi teisę išsiaiškinti, yra kitų būdų išspręsti ginčą. Tai nėra neteisinis sprendimas, nėra, nėra susijęs su teisėmis ir prievolėmis. Jeigu šalis nori išspręsti ginčą be ginčio sprendimo mechanizmo, nėra jokių įpareigojimų uh, šalies vyriausybei ar vyriausybės institucijoms priimti tarpininkavimo sistemą. Taip pat nėra atmetama galimybė, kad gali būti atsisakoma tarpininkavimo. Tiesiog klausimas labai paprastas, ar mes norime sukurti tokią sistemą, kur iškart imamasi ginčio sprendimo procedūros, kai tik kyla ginčas. Tai buvo, yra PPO sistemoje ir matome, kad ginčių skaičius dėl to smarkiai išaugo. Ir dabar e, gan kol kas nesėkmingai ieškome galimybių grįžti prie tokios sistemos, kur yra geranoriškų sprendimų iki ginčio sprendimo procedūros pritaikymo. Ir paprastai teismų reformose įvairiose šalyse ir bandoma siekti neteisminių kelių išspręsti ginčą. Skaidrumo klausimas. be skaidrumo tarpininkavimas ir sutartinimas nėra įmanomas. Ir jeigu tarpininkavimo šalis yra valstybinė institucija, tarpininkavimo rezultatas turi įtakos valstybės biudžetui, tuomet turi būti numatyta rezultato skaidrumo prievolė. Skaidrumu mes, skaidrum, skaidrumu mes bandome, skaidrumo principą bandome įtvirtinti ginčio sprendimo procedūroje. Ypač jeigu žinoma, kad rezultatas nėra pakankamai geras ir jeigu tada teisiniai argumentai nėra problema ir procedūros skaidrumo pagrindimas. Turi būti užtikrinamas dar vienas paaiškinimas, poniai Forencijai. Mes niekuomet netvirtinome, kad nėra ryšio tarp investicijų apsaugos ir tiesioginių užsienio investicijų. Mes sakome, kad tas ryšys nėra automatiškas, nėra mechaninis. Yra daug studijų, kurios rodo, kad yra santykio tarptų dalykų, kuo yra geresnė investuotojų apsauga, tuo daugiau investicijų galima užsitikrinti, jos yra stabilesnės Kaip pasiekti to, tos apsaugos, čia yra kita istorija ir tarptautinis tribunolas yra tik tai viena priemonė tam pasiekti. Tobulos investuotojų apsaugos galima pasiekti ir su vidaus įstatymais. Mes taip manome, bet ne visi partneriai taip mano, bet ne visi mums pritarė taip pat. Mes nebūtinai sutarėme ir su JAV, kad jie užtikrina tobulą apsaugą investuotojams. Ir jeigu amerikiečių paklausite, jie irgi pasakys taip, taip, Europa puikiai, tačiau mes norėtumėme papildomos apsaugos. Taigi, aš mielai perduosiu tą atsakymą į klausimą, tą atsakymą, kurį pateiks oficialiai Europos komisija. Dabar dėl palyginimų su apeliacinė institucija, čia yra ir tam mokesčių struktūra, Aš viską dar pasitikslinsiu, sutikrinsiu ir atsiųsiu tą atsakymą, tą tokią komparatyvinę lentelę. Ką mes numatome apeliacinio tribunolo nariams yra tas pats, ką numatome ir kitam tribunolui ir panaš, panašaus lygio institucijai bet kokioje jurisdikcijoje. Čia tas atlyginimas yra šiek tiek mažesnis, nes jie nedirba pilnu etatu tie šeši apeliacinio tribunolo nariai. Panašu, kad jie gaus daugiau darbo ir matyt dirbs pilnu krūviu lyginant su tribunolo teisėjais, nes jų yra tik šeši. Ir matėme, kas buvo PPO, kai buvo išaugo ginčių skaičius, apeliacinės institucijos teisėjai ne pilna tatų dirba, bet labai daug darb, laiko skiriant tam darbui. <clears throat> Dėl didinimo bendra pastaba komitetai egzistuoja daug, pagal daugelis, daugelį tarptautinių institucijų, tarptautinių susitarimų. Tai yra šalių finansuojamas komitetas ir jos pačios konsenso pagrindu dėl jo nusprendžia. Europos Sąjunga bet kokiam tokiam komitete turėtų pusę narių ir tie komitetai nedarys nieko, jeigu tam nepritas Europos Sąjunga, tas pats pasakyti nėra apie kitą sutarties šalį. O kaip mes nuspręsime ir kokio, kokios pozicijos laikysimės komitete, tai jau priklausys nuo mūsų procedūrų ir taisyklių. O kalbant apie tarptautinės priekybos sutartis, viskas daroma pagal ES sutartį. ES sutartis. Dėl visų tarptautinių susitarimų taip yra. Ir aišku, yra problema tač, ir, ir nebus nekontroliuojama, ir gali būti nekontroliuojama, tačiau mes e, turėsime galimybę sukontroliuoti tą sistemą. Ir ES atstovas tai, ką jis sakys tame komitete, viskas pirmiausia bus sureguliuota ir suderinta ES pagal galiojančias sutartis. Taigi kontrolė tikrai numatyta tam procesui tikiuosi, kad nieko svarbaus nepamiršau. Ačiū, Mauro. Dėkoju už e, diskusijas, už klausimus ir atsakymus. Aišku, čia tik tai proceso pradžia. Mes toliau analizuosime jūsų pasiūlymą ir e, palaikysime ryšius. Ačiū. Gut, liebe Kollegen, Kollegen, dann kommen wir zu Punkt 5. Mėly kolegos, penktasis darbo tvarkės klausimas, tai yra stebėsienos grupės ataskaita. Pone Borelį, ar turite naujos informacijos apie Šveicariją? Taip, ačiū pirmininkė. Liepos 24 dieną stebėsienos grupė atsakinga už Europos ekonominę erdvę, nusprendė skirti dėmesio Šveicarijai ir Norvegijai. Kalbant apie Šveicariją, išaiškėjo, kad e, mūsų laisvos prekybos sutartis pasirašyta 72 metais yra šiek tiek pasenusi ir jokių naujų nuostatų dėl ginčių sprendimo procedūrų nebuvo įtraukta. Taip pat konstatavome, kad yra pasirašyta labai daug dvišalių laisvos prekybos e, susitarimų ir dėl to nuo to kenčia skaidrumas e, ir sunku užtikrinti ypač tokias rytise kaip e, ginčių e, sprendimo tvarka, taip pat e, valiutų kursų sviravimas tarp e, euro ir Šveicarijos franko pablogina konkuravimo sąlygas Šveicarijos gamintojams. Taip pat yra ir tam tikrų privalumų šveicarijos gamintojams, kuomet jie savo prekes į uh, ES gali įvežti be muito mokesčio, tuo tarpu kai kurios iš Europos e, importuojamos prekės iš Šveicariją apmuitinamos. Kalbant apie mūsų santykius su Norvegija, tai yra taikomi muito mokesčiai europiniai jautinai, avienai, sūriams ir kai, kurio, kai kuriems vaisiams, tačiau šis klausimas artimiausiu metu turėtų būti sprendžiamas. Bendrai galime teikti, kad problemų yra nemažai ir atimiausiu metu dar kartą sušauksime stebėsinos grupės posėdį tam, kad galėtume e, šios klausimus pasvarstyti ir išnagrinėti išsameu. Rugsėjo antrą dieną, kuomet buvo skelbiama informacija apie sustikimą, kuris vyko nuo Liepos 13 iki 17 dėl paslaugų ir reglamentinio bendarbiavimo. Mauro minėjo, kad komisijos narė šiuo metu lankosi jungtinėse valstijose, susitinka su suinteresuotų subjektų atstovais, įmonių atstovais. Atsižvelgiant į šią situaciją, kol kas sunku prognozuoti, kaip e, vystysis e, darybų raida, kadangi JAP šimtų teikia pirmenybę susitarimams su Ramė Vanėjo šalimis. JAP jos posėdis vyko rugsėjo trečią dieną, atrodo, kad e, darybos dar neįgavo labai rimto pagreičio Lapkričio mėnesį mes nusiusime savo delegaciją ir išsiaiškinsime. Hermatas Šolcas dabar papasakos apie darybą su Ekvadoru. Ačiū pirmininkė, keitėmės e, prieš savaitę, rugsėjo 16 dieną, savo nuomonėmis su Ekvadoro dviem prekybos ministrais ir su socialinės apsaugos ministre. Turėjome galimybę su jais aptarti įvairius aspektus, prisijungti Ekvadorui prie prekybos sustarimo su Kolumbija ir Peru, taip pat apsvarstėme ekonominių, komercinių ir prekybos santykių būklę bei įvairius e, rengiamos rezoliucijos, dėl kurios balsuosime ryto aspektus, o sustikime daugiausiai dėmesio skiriame tvarumo klausimams, taip pat vystamai pagalbai, prekybos susitarimo kontekste ir svarstėme prekybos susitarimų galimą poveikį šalių ekonominiam socialiniam vystymuisi ir jų aplinkai. Taigi Šiame kontekste norėčiau pabrėžti, kad kol kas neaišku, ką trijų Ando valstybių prekybos komitetas kartu su komisijos atstovais, turiminėje Peru, Kolumbiją ir Ekvadorą, ketina nuveikti, kad Ekvadoras galėtų sklandžiai prisijungti prie šio susitarimo. Liko tik vieneri metai laiko. Noriu tą pabrėžti, jau prieš metus šios klausimus svarstėme, kuomet e, turėjome dėrėtis dėl atitinkamų reglamentų siekiant išspręsti Ekvadoro problemas. Tikrovė yra kartais sudėtingesnė, nei mes kartais tikimės ir aš tikiuosi, kad Ekvadoro e, sėkminga raida socialinėje aplinkos saugos ir vystimosi srityje, ypač kova, sėkminga kova su skurdu. bei e, priemonės, kuriomis, kurias pasitelkus siekime sustabdyti miškų naikinimą Amazonės regione, turėtų būti teigiamai įvertintos, kalbant apie stebėsenos um, grupę Ekvadoro prisijungimui prie laisvos prekybos sutarties. Ponas Jorgensenas mums sutikė informacijos apie naujausius įvykius ir apie galimą prisijungimo tvarkaraštį. Aš tikiuosi, kad uh, stebėsenos uh, grupė sugebės stebėti ne tik parengiamosius darbus uh, rengiantis prisijungimui prie šios e, sutarties, tačiau galės taip pat ir tęsti stebėjimą, stebėjimą e, susijusius su sutarties įgyvendinimu. Rugsės 17 dieną teisos e, posėdis įvyko, 13 darybų raundas, ponios Reding salėje nėra. Aš taip pat negirdėjau kažkokios ypatingos informacijos Šio klausimu taip pat bus tvirtinama rezoliucija ir toliau stebėsime vykstančius procesus. Vietnamo stebėsinos grupės posėdis vyks rugsėjo 22 dieną. Zahra Dėvzoris. Kaip žinote, pana pirmininkė, darybos tarp ES ir Vietnamo dėl laisvos prekybos sutarties vasaros metu praktiškai buvo baigtos ir greitų laikų turėtų būti parengtas galutinis dokumentas ir pasirašytas susitarimas galbūt iki šių metų pabaigos ir rytoj stebėsinos grupės posėdis vyks po trijų mėnesių pertraukos, jeigu neklystu, ir aš tikiuosi, kad mes sulauksime informacijos apie galutinį darybų etapą, kuris vyko Liepos mėnesio ir kad greitų laikų gausime galutinį sutarties tekstą tiek dabar informacijos. Ačiū. Pinkas ačiū. Manau, kad poslinkiai pakankamai teigiami. Taigi, apsvarstėme stebėsinos grupių ataskaitas. Dabar šeštasis darbo atvarkės klausimas. Ne, atsiprašau pirmininkė, labai trumpai, tačiau vyko taip pat ir Kinijos stebėsinos grupės posėdis, apie, kurį, apie kurio rezultatus niekas nepranešė, jis įvyko prieš vasarą ir kolegos turėtų klausimų, lai juos atsakyčiau, tačiau jeigu pamenate, mėly kolegos, vyko 17 S ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimas. E, vyko Liepos 29 dieną, prieš tai stebėsinos grupės posėdis vyko Liepos 14 dieną. Pirmiausiai mes svarstėme e, rezoliucijos projektą skirtą viršūnės susitikimui, po to Azijos infrastruktūros investicijų banko steigimo susitarimą ir tebesitęsiančias investicijų dėrybas ir padėtis praktiškai nepasikeitė. Europos Sąjunga siekia platesnės darybų apriepties, įskaitant prieigą prie rinkos ir e, reglamentavimo sistemą, tuo tarpu Kinija e, siūlo e, šios aspektus įtraukti į visapusiškas darybas dėl laisvos prekybos susitarimo. klausimas, kuris nebuvo oficialiai trauktas į darbo atvarkę, tačiau kuris yra beveik kiekvienose darybose svarstamas, tai yra rinkos ekonomikos valstybės statuso suteikimas Kinijai. Kinija tikisi, kad es tokį statusą jai suteiks ir sustikime su ambasadoriumi, kuris anksčiau vyko. Taip pat e, apie tai buvo kalbama, manau, kad turime palaukti, kol komisija pateiks savo pasiūlymus dėl rinkos ekonomikos valstybės statuso suteikimo. Manau, kad mūsų komitetas turėtų labai gerai pasirenkti svarstyti šį komisijos pasiūlymą ir taip pat manau, kad turėtume įvertinti visus pasiūlymo aspektus prieš priimdami galutinį sprendimą. Jeigu būtų dar klausimų, tai esu pasirengęs juos atsakyti. Ačiū. Labai ačiū klausimą šiuo metu nėra. Čia esate teisus, rinkos ekonomikos šalies statuso suteikimas Kinijai. Manau, kad bus labai e, svarbus mūsų komiteto narių e, diskusijų objektas. Šį klausimą įtrauksime darbo tvarkę. Kitas klausimas yra šeštasis. PPO ministerijų lygio konferencija. Dėl šešto klausimo norėtumėte kalbėti, taigi Trumpai noriu tik tai pristatyti šį klausimą. Nairobije vyks konferencija gruodžio mėnesį ir siūsime į šią konferenciją savo delegaciją tam, kad pasiektume tam tikro postumę, tvirtinant arba įtraukiant mūsų pozicijas įtvirtinsiamą rezoliuciją mes esame du bendra pirmininkus, Pavelas Alba ir aš esu vienas iš pirmininkų vadovų konferencijoje. Kol kas nėra ketinimų peržiūrėti daug darbo tvarkę Nairobije, tačiau praėjusią savaitę buvo kalbama apie tai, jog esame tam tikro potencialo rimtiems sprendimams Nairobėje priimti, įskaitant ir tam tikrus aspektus susijusius su vystamoje pagalba. Eksporto konkuravimo, eksporto srityje žemės, konkuravimo eksportuojant žemės ūkio produktus ir kitus klausimus, taigi esama uh, šiokios tokios e, galimybės pasiekti pažangos e, ministerijų lygio konferencijoje, kuri vyks Nairobije. Aš e, būčiau dėkingas, jeigu galėtume parengti rezoliuciją, kurioje būtų pabrėžiamas tokio daugiašalio požiūrio privalumas. šis klausimas vis dar yra tarp tų, kuriems mes teikiame pirmenybę. Taigi, pradėkime diskusijas. Pirmasis norėjo kalbėti ponas. Yeah, okay. <clears throat> Thanks. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasakyti porą žodžių. Mes esame, pat... manau, kad visi yra patenkinti rezoliuciją ir šešėliniai pranešėjai, bet mano frakcija rengėsi teikti pakeitimų pasiūlymų, tikiuosi, kad jūs juos palaikysite. Noriu pristatyti trumpai svarbiausius mūsų siūlymus. Komitete nekartą kartojame ir dar kartą kartoju kad teiksime naują pastraipą dėl, dėl naujos daugia šalės prekybos sistemos ir dėl to, kad PPO turi būti ES prekybos politikos e, pamatinė atrama ir kad ES ir išlieka išsipareigojusi Dohos darybų raundui ir siekiui toliau gyvendinti jos išvadas dešimtoje ministrų konferencijoje ir taip stiprinti daugia šalę sistemą. Kalbant dėl e, įvairia šalių susitarimų, akcentuojame, kad jie turi atitikti PPO taisyklės ir sukurti sąlygas e, ga, ga, galimam panašių sutarimų sudarimui ateityje. Ir kai tik tai dalyvaujančių šalių skaičius e, tenkina es reikalavimus, galima tokias sustarimus sudarinėti PPO kontekste. Kalbant apie e, mūsų užmojų mastą, nuo 2001 pasaulis nepaprastai pasikeitė. Neseniai Ženevoje įvykusios diskusijos taip pat sostinėse e, įveikia svarsimai, kaip pasiekti pažangos Dohos darybų raunde atskleidė kad reikia platesnių užmojų tam, kad pasiektume konkrečių rezultatų visose dėrybų sritise. Taip pat reik, būtina atsižvelgti į dabartinę e, prekybos aplinką. Turėtumėme laikytis pragmatiško požiūrio tai, dėl kokių klausimų galima tikėtis pasiekti susitarimo. Nors e, proveržis Nairobija atrodo vis tol, to, tampa vis tolimesnė perspektyva. Mes norime pasidžiaugti politiniu susitarimu Kenijoje dėl Dohos darybų raundo ir manome, kad reikia toliau siekti dirbti taip, kad PPO dėrybo, dėrybas PPO kontekste būtų to, ir toliau išliktų mm, pamatinių e, instrumentų siekant prekybos liberalizavimo pasaulyje. Toliau specialus ir diferencijuotas požiūris. manome, kad reikia e, toliau tobulinti dabartinę sistemą, tačiau pasirinktos formuluotas šiuo klausimu yra šiek tiek per griežtos, pavyzdžiui, Indijos, Kinijos ir kitų pažangių valstybių atžvilgių, nes jos nenori prisimti daugiau atsakomybės. Todėl mes siūlome šiek tiek sušvelninti pasiūlymo tekstą, ypač dėl to, kad dešimtame straipsnėje raginama išsivyščiusios valstybės, e, pažengusios valstybės raginamos žengti tolimesnius žingsnius, o tai reiškia, kad diferencijuotas ir specialus statusas prekybinis gali tapti automatiniu dalyku. Taip pat nuostatas reikia e, nuolatos peržiūrėti ir e, koreguoti, atsižvelgiant į naujausias tendencijas, e, taip pat nepamirštant ir mažiausiai išsivyšusių valstybių situacijos, kuriams pagalbos reikia labiausiai. Mes sako, siūlome išbraukti dešimtame straipsnėje žodį diferenciacija nes tai ypač aktualu kylančios ekonomikos valstybėms. Dešimto straipsnio turinys yra geras, tačiau reiktų jį perteikti išvengiant žodžio diferenciaciją. Taip pat norėčiau pakomentuoti e, tai, kad nepavyko tinkamai atsižvelgti į skirtingą ekonominį valstybių išsivystimo lygį ir e, ypatingus besivystančios ekonomikos valstybių poreikius. Taip pat svarbu kalbėti apie tai, kaip mes elgsime su didelėmis kylančiomis ekonomikos valstybės. Bet, pavyzdžiui, Uganda ir Kinija yra besivystančios kylančios ekonomikos valstybės, tačiau jos suplakomos į vieną grupę. Jos e, visiškai nėra tarp jų jokios atskirties nesiūlytume nueiti taip, to, taip toli, kad teiktume, jog PPO struktūrinės reformos yra absoliučiai būtinos. Tačiau norėtume, kad toliau būtų daroma testinė pažanga, tuo, tobulintant PPO veik, veikimą ir veiksmingumą. Prekybos e, skatinimo sutartis, jas turi, kad jos būtų gyvenintos, jas turi ratifikuoti visos PPO narės, kad jos laiku įsigaliotų prieš mūsų aptariamą renginį. Ir taip pat norėčiau paminėti problemą su 16 straipsniu, dėl 16 straipsnio. Mes nepasisakome už nuolatinės parlamento delegacijos sukūrimą Europos parlamente E, užtenka sekretariato, kuris atsakingas už ryšius su PPO. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės. Intercel ir toliau išlieka atsakinga už ryšius su PPO, o mūsų vizitai į Ženevos renginius ir į ministrų konferencijas bus e, organizuojami taip pat kaip iki šiol, tuo rūpinsis sekretariatas jeigu atsirastų nauja atskira delegacija, tokios struktūros atsiradimas e, atimtų iš šimtą komiteto labai svarbias kompetencijas. Ir kaip tikriausiai visi pritarsite, e, iki šiol viskas, visas darbas buvo atliekamas puikiai. Atskiros nuolatinės delegacijos, atskiroje nacionalinė, atsiprašau, specialioje delegacijoje turėtų dirbti nariai, kurie dirba kitose delegacijose šiuo metu. Jie nebegalėtų dalyvauti mūsų rengiamose misijose. Todėl trumpai kalbant, nors kitos parlamentinės institucijos nuolatos bando pasigriežti mūsų kompetencijų, mes neturėtumėme eiti pasiduoti tai pagundai. Speaking... Ačiū, e, ponas Winkleris pasisakys vietoj ponos, pono Pablo Zalba. Taip, ačiū pirmininkė. Kolega Pablo Zalba paprašė manęs pasisakyti jo vardu, perskaityti kelias mintis trumpai. Svarbus rezultatai yra Nairobio susitikimo siekiamybė, tai yra pirmasis ministrų sutikimas, kuris vyksta Afrikos žemynė, parlamentas neseniai uždegė žalę šviesą, priekybos palengvinimo susitarimui kartu su taryba ir komisija. Aš norėčiau pripažinti, e, padėkoti šešėliniams pranešėjams, Sintės sekretariato darbuotojams. Ir kolega sako, kad jeigu mes norime padėti besistenčiam šalims, turime bandyti spręsti problemas prie jų ištakų. Labai svarbu, kad šalis pasiektų tvaraus ir autonomiško augimo per daugia šalis mechanizmus, tokius kaip TFA. Tai ypatingai aktualus išvelgiant tai, kas vyksta dabar su migracijos krize. Artimieji rytai ir Europa išgyvena tą krizę dabar. Ir mes tikimės, kad um, mažesni ar didesni sunkumai, su kuriais susidursime Nairobije, daugiausia bus susijęs su žemės ūkiu. JAF neseniai neoficialų dokumentą paskelbė, kur kalbama apie subsidijų mažinimą ir paramą žemės ūkio įrangai. Tie pasiūlymai nelabai palankiai buvo įvertinti tokiose šalise kaip Indija ir taip pat Kinija. Ačiū pirmininkė. Čia Pablo Zalba vardu perskaičiau. Ačiū ponė Vinklerį, Ema. Ačiū pirmininkė ir ponui Zalba už parengtą projektą, laukiant gruodžio mėnesį ministrų susitikimo tonas yra labai pozityvus ir tai yra sveikintina, nes mes tikimės gero rezultato po tokio sutikimo Nairobije. Ir kelios pastabos, kurias norėčiau pakomentuoti, aš turiu šiokių tokių abejonių dėl dešimto punkto, kur kalbama apie specifinį diferencinį specifinį susitarimą ir principus ir klausimas dėl to nuolatinės ES e delegacijos. Ar tikrai reikalinga tokia delegacija, man atrodo, kad tiesiog bus dubliuojamas darbas ir mes bandome suteikti daugiau svorio mūsų komitetui parlamente, aišku, bet kaip veiks ta sistema ir ar nebus dubliuojamas veikiančio komiteto darbas. Ačiū, Helmutas. Ačiū pirmininkė, aš taip pat ačiū padėkoti už šį pasiūlymą. Tai yra geras pasiūlymas siekiant sėkmingo tolesnio darbo. Europos parlamento prekybos komitete rengiantis tiek ministrų konferencijai, tiek e, vykdomą komiteto posėdžiui. Būtent kreipti dėmesį ES atsakomybę siekiant įnešti aktyvų konstruktyvų indėlį, sprendant, sprendžiant e, būtinybės e, klausimą, e, būtent klausimus teikti pagalbą besivystančioms šalims. Aš tuo tarpu galėčiau įsivaizduoti, kad ketvirtojo punkto septintoje dalyje galėtume šiek tiek daugiau e, informacijos, e, daugiau nuostatų įtraukti apie Paskalio Lamy e, Ženevos e, atitinkamus pasiūlymus ir susijęti šios klausimus su klimato kaita, vystamosios pagalbos politika, ekonomikos augimu, smukaus verslo plėtra ir padėtimi mes galbūt pateiksime keletą pasiūlymų šioje srityje, tam, kad geriau atspindėtume savo poziciją. Elmaras Brokas, užsienio reikalų komiteto pirmininkas, per pirmąjį posėdį po vasaros pertraukos e, pasakė, kad stebint dabar migrantų problemą turime aiškiai suvokti, kad užsienio politika, užsienio prekybos politika ir vystamosios pagalbos politika turi būti iš esmės peržiūrėta tam, kad e, imtumėmės e, migrantų krizės priežasčių sprendimo. E, taigi reikia kalbėti apie šias problemas taip pat ir PPO kontekste. E, kitose tarptautiniuose kontekstuose, todėl mes pateiksime savo pakeitimų pasiūlymus, siekiant e, iškoti bendrų sąlyčio taškų tarp atskirų politikos sričių, šiuo atveju tarp minėtų politikos sričių ir e, užsienio prekybos politikos, taip pat dar siūlyčiau dar kartą įvertinti iš esmės kokios nuostatos e, yra įtrauktos į ES, į atinkamą prašymą, kuris savo iniciatyva yra rengiamas užsienio reikalų komitete dėl ES įtakos jungtinių tautų sistemai ir galimoms reformoms tam, kad uh, Mūsų nuomonė rengiama dėl šio pranešimo taip pat atitiktų ir mūsų komiteto dabartinė pozicija. Dar noriu paminėti kelis aspektus, kurių pasigendu. Anksčiau diskutavome kelis kartus apie tarpusavio santykius tarp pasaulio prekybos ir pinigų politikos iššūkių tuo metu tuometinis Brazilijos ambasadorius prie PPO netgi pasiūlė įsteigti darbo grupę šiais klausimais, per tą laiką jis pats tapo PPO vadovu. Manau, kad e, turėtume įtraukti iš prašymą kelias nuostatas dėl skolų mažinimo Taip pat reikia spręsti klausimą, ką daryti su daugiašaliais susitarimais, kurie buvo pasirašyti dėl tam tikrų būtinų aplinkybių. Pone Reding siūlo e, viename darbinių dokumentų dėl teisą e, susitarimų grįžti prie e, daugia šalio proceso, nepasirašinėti dvi šalių susitarimų. Tokie nebūtų mano pastebėjimai. Ir dėkoju uždėmesi, norėčiau pasveikinti Leną, kuris sėdi dabar podiume ir pasirengusi su mumis svarstyti šios pasaulio prekybos klausimus. Paulo Gracoti žodis. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems už labai puikią rezoliuciją, kuri mums tikrai padės derantis Ženevoje dėl to, kaip turėtų būti surinktas ministrų stikimas Nairobije. Kaip jūs sakėte pradžioje, dėje mes atsisakome galimybės, kuri komisijos buvo laikoma geriausių sprendimų parengti tokį išsamų paketą Nairobio susitikimui tam, kad būtų galima iš tikrųjų daug ką padaryti, pajudėti į priekį dėl DDA ir kitų klausimų. Ypač, kaip jūs teisingai pažymėjote, panašu, kad sudėtingi pokalbiai dėl vidaus paramos ir amerikiečių pasiūlymo uh, į kurį kai kurie nariai reaguoja nelabai palankiai, tai nėra puikus pagrindas siekiant susitarimo. Tai yra nedėlis paketas, kurio tikimės po Nairobio susitikimo ir daugiausia dėmesio bus skiriama vystimosi komponentui Kenijoje. Pirmai, pirmasis ministrų lygios tikimas rengiamas. Taip pat labai svarbu daug dėmesio skirti ir mažiausiai išsivyšysiam šalims ir jos nebus tokios baukščios kaip kitos, kurios e, kalbė, kalbės apie diferencijavimo panaikinimą ir panašiai. Taigi, tikimės skirtingų pozicijų skirtingų šalių ir mes Ženevoje viską darysim, darysime kad Kinija, pažiūrėjau, ir mažos Afrikos valstybės e, prisidėtų skirtingai ir tai yra nemenkas politinis iššūkis. Dar vienas dalykas, kalbant apie tą nedidelį paketą, tai ką darysime dėl rinkos prieigos, vidaus pagalbos ir kitų dalykų. Matyt, čia lauks tolesnis darbas ir panašu, kad sudėtinga bus rasti sprendimą tais klausimais, atsižiūrint tai, kas buvo sutarta likščioliai. Ir dar vienas dalykas, laukiant Nairobio susitikimo, ką daryti su likusia Doha ir kaip atgaivinti ir sukurti sąlygas tam PPO, tam, kad būtų galima dėrybinę funkciją numatyti šiai organizacijai, kuri ne deleguoja visų inovacijų, kalbant apie naujas pasaulinės prekybos teisiklės kai pasirašomi dvišaliai regioniniai susitarimai ir aš taip pat norėčiau pritarti tiems, kurie sakė, kad puiku, jog bus įgyvendintas palengvinimo susitarimas, septintame punkte rezoliucijos apie tai yra kalbama, ratifikavimas irgi labai svarbus, galbūt nereikia, kad visos PPA narės tą padarytų, bet bent du trečdaliai. Dar vienas dalykas dėl SDT ir neprekybinių klausimų čia yra šiek tiek tokia įtampa tarptų dalykų ir pateiksiu pavyzdį. Dabar pateiktas pasiūlymas Ženeboje, pagal kurį įsivystę narės lauktų 12 mėnesių prieš mėnesių prieš besivystančios valstybėms numatant fitosanitarinius reikalavimus, nepakenkiant toms valstybėms, aišku, tai kaip bus sprendžiami vystimosi, sprendžiamos vystimosi problemos ir taip taip pat kalbant bendrai apie mūsų viziją ir priekybos e, vertinimą ir kolektyvinius privalumus. Čia, aišku, tie dalykai bus labai svarbus ir galiausiai sutinku su tais, kurie išsakė abejonės dėl to, ar reikalinga struktūrinė reforma, privaloma reforma. Tai nėra struktūrinė teisinė institucinė reforma, kurios mums reikia, tiesiog reikia politinių lygmenių permastyti apie tai, kaip mes deramės PPO rėmuose ir koks vaidmuo atitenka atsiraid, atsirandančioms naujoms narėms tame kontekste. Ačiū pirmininkė, kiek būtų, kadangi ir taip laiko neturime daug. Ačiū kolegos, dėkoju už pastabas. Dar viena pastaba dėl delegacijos. Tokia formuluotė buvo naudojama ankstesniais formuotės buvo naudojamos ir ankstesniais metais, kai buvo rezoliucijos rengiamos, taigi čia idėja nėra nauja. Tiesiog pasikliovime patirtimi, kad kartais kyla problemų formuojant ad hoc delegaciją mūsų komitete. Ir šioje kadencijoje situacija pasikeitė ir galbūt net ir nereikės laikytis to reikalavimo, taigi pamastysime apie tai. Dėkoju. Pakeitimų patikimo terminas yra rugsėjo 28 dieną ir balsuosime spalio 15 dieną. Ačiū. Dabar pereisime prie koordinatorių posėdžio ir tai yra uždaras posėdis. Tik koordinatoriai, sekretariato darbuotojai, teisės tarnyba, politinių frakcijų pareigūnai, koordinatorių padėjėjai leidžiami dalyvauti uždarame posėdėje. Taigi palauksiu porą minučių.